Ponius ir ponai, labas rytas. Esu įstikinęs, kad visi pasiryžę pradėti darbuotis. atostogos, kai krapštai gal ir galvoja, ką veikti, jau pasibaigė. Mes dabar e, pradedame dirbti ir turėsime aptarti labai svarbius klausimus. Tokiu metu, kai Europos politika nesusilaukia pozityvių antraščių, e, kelia daug klausimų visuomenės tarpe ir mums reikia daug ką aptarti, konsultuotis, ir nuspręsti tai, kas būtų naudinga. Turime stengtis parduoti Europos projektą ir kiekviena krizė suteikia galimybę. Norėčiau paprašyti pakomentuoti darbo tarkę, jeigu komentarų nėra, tai tuomet pirmininko pranešimai, vienas pranešimas visiems kolegams turbūt yra svarbu, bet ypač koordinatoriams žinoti, kad Komisijai buvo pateiktas klausimas. Dėl to, kad būtų galima nuskristi į kurų, e, pažiūrėti paliudovą e, ir pirmininkų sueiga vakar mums e, patvirtino šią kelionę, tačiau tik tai vienas asmo gali važiuoti malonu, kad patvirtintas leidimas vykti į komandiruotę, tačiau Tik vienas asmuo galės vykti. Noriu pasakyti, kad mūsų sprendimas būtų, o ne jų, turėtų būti, o ne jų, kaip mums naudoti išteklius. Jie neturėtų nurodinėti, kiek žmonių gali vykti. Ir dabar neturime laiko ginčytis dėl procedūrų, todėl per kelias ateinančias dienas mes neformaliai turėtume sutarti, koks asmo galės kristi į šią kelionę ir <clears throat> tikiuosi, kad e, politinės frakcijos greitai tai aptars ir greitai sutarsime dėl to asmens, kad būtų galima rezervuoti kelionę, pasirenkti kelionę, todėl raginu per ilgai e, viso to nesvarstyti, apsispręsti greitai, tačiau protokole turi būti paminėta paminėtas klausimas, ar pirmininkų suėga turi spręsti, kaip mes naudojame savo biudžetą, tai man būtų naujiena. Na ir trečias dalykas - energetikos uh, vartojimo efektyvumas e, ir direktyvų, kurios čia paminėtos panaikinimas. Mes norime ne tik aptarti šią, šį klausimą, bet ir bendriau pakalbėti prieš kalbant apie teisėkuros aktus, kurie lemia pramonės na, ateitį turime panalizuoti poveikiai. Kolegams, kurie nežino, tai čia yra tam tikra istorija. Praėjusios kadencijos metu, vienu metu ar kelis, kelis kartus diskutavome apie tai, ar poveikio vertinimai iš tiesų yra teisingi, išsamus, ar jie klaidingi. Na. Ir norėjome atidžiai panalizuoti, ar e, tinkamas pagrindas šį sprendimą priimti, nes rezultatai E, gali būti skirtingi priklausomai nuo analizės. Todėl man malonu, kad energetikos generalinio direktorato skyriaus vadovas yra atvykęs pas mus, Polas Hudsonas, ir jis e, e, mums paaiškins poveikio vertinimą. Tačiau pirmiausia, po to suteiksiu ponui Turmesui žodį, kaip pranešėjai, na ir galbūt kiti norės pateikti savo e, požiūrį ar užduoti klausimų. Šiandien turime šiek tiek daugiau laiko negu paprastai. Apskritai galvojame gal atšaukti šį posėdį, tačiau nusprendėme pasinaudoti šią progą ir atidžiai panalizuoti šį klausimą. Taigi, trumpai tariant, tokia buvo įžanga. O dabar ponas Hodsonas. Jis papasakos apie poveikio vertinimą. Ačiū. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Šiek tiek pakalbėsiu apie patį pasiūlymą ir paaiškinsiu poveikio vertinimą ir e, tai, kokius rezultatus jis rodo. Mes pritarėme ponui Roiliui, kad šiuo metu labai svarbu įtraukti piliečius ir pademonstruoti Europos projekto naudą. Vienas svarbių e, būdų tai padaryti mūsų nuomonė būtų paprasčiausiai padėti piliečiams sumažinti energijos sąskaitas. Tai pirmiausia būtų vienas iš e, ryškiausių naudingų dalykų. Kontekstas šio pasiūlymo e, dėl energetikos energijos vartojimo efektyvumo ir mūsų tikslas sumažinti 20 procentų energijos suvartojimą iki 20 metų. Kaip žinote, mes Kol kas nesame teisingame kelyje pasiekti šį e, tikslą, galime sutaupyti kol kas pagal viską tik tai 10 procentų. Parlamente ir taryboje nemažai diskutuota, kaip spręsti šią problemą. Žinoma, nemažai šios diskusijos buvo skirta tam, ar reikia nacionalinių saistančių tikslų, kaip yra atsinaujančios e, energetikos e, teisės aktuose. Tam pritarė pono Bensono pranešimas, kurį patvirtino parlamentas praėjusiais metais. Kita vertus, valstybės narės užėmė griežtą poziciją visiškai kita kryptimi. Mes direktyvos projekte, kurią turite, pasiūlėme dviejopą požiūrį, dviejų etapų požiūrį. Šis pasiūlymas įtraukia privalomas priemonės, ne privalomas tikslus, o privalomas priemonės, kurios pagal mūsų vertinimus ir pagal mūsų poveikio vertinimą turėtų leisti mums pasiekti 20 procentų e, tikslą. Jeigu neįsime tokiu keliu iki 14 metų pradžios, tai antrajame etape komisija pateiks pasiūlymą priimti privalomus tikslus. Kokios yra tos privalomos priemonės? Jos apima visus ekonomikos sektorius, mes Turime pasiūlymų dėl viešojo sektoriaus, kad jis turi už, vaidinti vadovavimį vaidmenį, atnaujinant pastatus ir ne, pirkti tik tai energiją taupančius produktus ir e, paslaugas, tai yra 4-5 straipsniai, 6 straipsnėje energijos tiekėjai turėtų sutaupyti, e, siekti taupyti energiją tarp savo klientų arba valstybės narės e, turėtų pateikti alternatyvus požiūris, kad būtų pasiekti tie patys tikslai. Aštuntajame straipsnėje, jeigu kalbėsime apie straipsnius, kurie turi poveikį, didelį poveikį, reikalauja, kad vartotojai, mažas, mažas verslas gautų daug geres, daugiau informacijos apie savo energijos vartojimą kad jie galėtų pasirinkti, kaip sumažinti savo energijos vartojimą. Ir pagaliau dešimtasis straipsnis propaguoja didesnį tiekėjų efektyvumą, kombinuojant e, elektros gamybą, taip pat ir taupimą energijos valdant tinklus. Yra ir kitų pasiūlymų, tačiau žvelgiant į privalomus tos reikalavimus, manau, kad tai yra svarbiausi dalykai ką mums sako poveikio vertinimas apie šį pasiūlymų paketą. Pirmiausia, čia patvirtinama analizė, kurią pateikiau pradžioje, kad mes kol kas negalime pasiekti to numatyto tikslo ir jeigu bus viskas daryta daroma kaip paprastai, e, mūsų vartojimas padidės E, mūsų e, tikslas yra, kad padėjimas būtų 15 e, tūkstančių naftos ekvivalento tonų. Na ir turime žvelgti ne tik į politikos galimybės, bet ir į įvairius kitus būdus imtis priemonių, kurios prisidėtų prie problemos išteismo kad galėtume pasiekti 20 procentų tikslą. Aš neturiu e, laiko visko detaliai aiškinti, tačiau paaiškinimai detalus yra pateikti pačiame vertinime. Trečia. Ir aš e, šitos skaidrės nenagrinėsiu. Kiekvienai galimybei mes turime įvairiausių poveikių. Panaudodami e, įvairius modelius M3E e modelį ir Primes modelį, kurie buvo aptarti anksčiau. Ir pastatų atveju mes naudojame BIM modelį. Šie modeliai mums reiškia įvertinti, leidžia įvertinti, įvertinti kiekvieno pasiūlymo poveikį BVP, vartojimui, investicijom, importui, eksportui, vartotojų kainoms ir e, CO2 emisijams bei ETS kainoms ir užimtumui. Taigi kiekvienoje, kiekvienoje atveju patiktas detalus vertinimas ir po to mes e, žiūrime, kokios galimybės tuo vertinimu, to vertinimo pagrindu, pagrindu būtų veiksmingiausios sprendžiant problemą. Ir e, suderinus visas šias galimybės, mes klausime, koks būtų bendras poveikis. Tai yra sudėtingas klausimas, nes įvairiausios e, energijos taupimo priemonės e, dubliuojasi, todėl pavyzdžiui, energijos efektyvumas pastatuose sutaptų su energijos, energijos tiekėjų raginimu padėti vartotojams e, taupyti energiją. Tačiau mes e, modeliuose į tai atsižvelgiame ir žvelgiame į visą paketą ir žiūrime, ar jis leis mums pasiekti tikslo. Taip, būtent e, priklausomai nuo prielaidų, žvelgiant į vartotojų elgesį. Tačiau netgi konservatyviai vertinant mes galime pasiekti 20 procentų tikslą su tam tikra marža. Vertinimas taip pat sako, iš kur tas sutaupimas ateis. 40 procentų bus iš e, tiekėjų pusės ir 60 procentų iš paklausos, iš vartotojų pusės. Taigi 40 procentų sutaupama iš e, veiksmingesnio generavimo energijos, o 60 procentų veiksmingiau vartojant, tenkinant vartojimo poreikius. Žvelgiame taip pat į ekonominį poveikį ir čia, čia matome šiek tiek pozityvų poveikį BVP, taip pat pozityvų poveikį užimtumui. Svarbu, kad svarstant šį pasiūlymą šiuo metu reikia daryti tai, kad tai būtų naudinga ekonomiškai. Būtent taip ir yra. Dėl namų ūkių pajamų iki 20 metų e, šis poveikis yra neutralus, priklausomai nuo metodo, pagal kurį detalės bus įgyventintos, gali būti paskirstimo poveikio, į kurį reikia atsižvelgti nacionaliniuose įgyvendinimo veiksmuose. Jeigu pažvelgsime kur pozityvus ekonominis poveikis e, sužlunga. E, kaip jisai pasiskirsto, tai dauguma sektorių patirtų naudą, nes sumažėtų sąskaitos. Kai kuriuose e, energijos tiekimo sektoriuose, aišku, ekonominės veiklos mastas sumažėtų dėl energijos mažėjimo, naudojimo mažėjimo, tačiau apskritai Kalbame apie dalykus, kurie iš pradžių kažkiek kainuos, tačiau vėliau leis sutaupyti per e, ilgesnį laikotarpį, 10, 20, 15 metų laikotarpį. E, ir mes siūlome priemonės, kurios galėtų na, tą naudą suteikti jau per trumpesnį laiką. Na ir pagaliau, prieš baigdamas šį trumpą e, pasisakymą ir mielai atsakysiu į klausimus dėl poveikio vertinimo ir pasiūlymo. Svarbu žvelgti į tai, kaip šis pasiūlymas dera su esamais bendrijos teisės aktais ir ypač e, emisijų priekybos sistema. Mes panaudojame abu minėtus modelius įvertinant šį klausimą. Ir modeliai mums pateikia visai skirtingus atsakymus. Pagal vieną modelį, a, pirmiausia turiu pasakyti, kad abu modeliai duoda padaryti išvadą, kad šios politikos taikymas papildomai prie to, ką jau turime, padės taupyti e, emisijas, tai yra emisijų sumažės. Ne, tiesiog nebus perkeltos e, e, šis efektyvumas iš vieno sektoriaus į kitą, bet bus visur sutaupyta. Tačiau vienas modelis sako, kad bus didelis neigiamas poveikis ETS kainoms. E, jos gali nukristi iki pat e, iki nulio. Ir priešingai kitas modelis rodo nedidelį poveikį e, taršos leidimų kainams 2 eurų tonai rėmose ir čia e, šiltame efektą sukeliančių dujų sutaupama daugiau. Ir e, direktyvos siūlomas požiūris yra atidžiai e, stebėti, kas įvyks šioje srityje, peržiūrint e, direktyvos įgyvendinimą. Dabar aš baigsiu, pirmininkė. Tikiuosi, kad poveikia vertinimo įžangai tiek užteks tačiau e, pati pats poveikio vertinimas užima 1400 puslapių, taigi visko negalima čia pasakyti. Ačiū. Kalbant apie sprendimo bazę, Tai tai yra tikrai svarbiausias elementas ir e, reikia ypač daug dėmesio skirti šiam klausimui. Dabar žodis pranešėjai Klaudui Turmes. Man kyla trys klausimai. Visų pirma, jei teisingai supratau jūsų pristatytą poveikio vertinimą, kalbame apie 200 milijonų tonų naftos ekvivalentų. Tok, tokio spraga egzistuoja. Ir šeštajame straipsnėje numatoma prievolė energijos įmonėms, e, e paskirstimo įmonėms. Ir jūs kalbate apie Jūs kalbate apie 110-120 milijonų naftos, tonų naftos ekvivalentų. Tai yra tikrai dideli kiekiai. Kitur minite 40, 30. Ar tas 120 milijonų to, tonų naftos ekvivalentų apims ir šeštojo straipsnio devintos dalies prievolės, nes ši, ši, ši dalis numato galimybę taikyti išlygą tai prievoliai, tai yra jos to, neprisimti tokių įsipareigojimų. Gal galite išsamiau paaiškinti, ką reikštų tokia galimybė netaikyti iš principo šios direktyvos. Antras klausimas. Vakar komisija pristatė dokumentą e, dėl mūsų išorės politikos koordinavimo. Ir kalbant apie tą dokumentą, ar turite statistinių domenų skaičių, jeigu mums, pa, jeigu mums pavyktų užpildyti tą 10 procentų energijos tiekimo spragą, kokiu mastu Europa vis tiek būtų priklausoma nuo įsivežamos energijos ir kaip atrodytų mokėjimų balansas. Tai yra, ar galite pateikti skaičius, kiek milijardų mes sutaupytume ir e, galėtume e, sukurti darbo vietų Europoje bei užsitikrinti investicijas. Dar vienas klausimas. E, viešiesiems finansams dabar nelengvas laikas. Ir vienas iš svarbiausių klausimų, kurį noriu aptarti ir su jumis, yra štai koks kaip rasti patrauklių būdų privačiam kapitalui pritraukti. Ir jeigu reikia investuoti, atsiprašau, renovuoti pastatą, investuojate į to pastato energinį efektyvumą ir panašiai. Tačiau jūsų pristatytoje direktyvoje man, mane nustebino štai štai kas. Atrodo, kad jungtinėse valstijose energijos našaus naudojimo įmonės yra daug efektyvesnės. Ir sudaromas susitarimas su, pavyzdžiui, su e, namo savininku dėl e, pastatų energinio efektyvumo. Ar jūs esate numatę galimybės, priemonės panašioms įmonėms, panašiai rinkai atsirasti Europoje? Ačiū. Galbūt e, suteiks, suteiksime galimybę dar išklausyti dar tris klausimus ir po to e, bus atsakymai. Tai bus paprasčiausia. šešėlinis pranešėjas iš APP. Gut, dann werde ich mich auf drei oder vier Fragen beschränken. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Jūsų pristatyta metodologija yra tikrai spūdinga. vertinant mokslinius metodus, kuriais pagristas e, šis dokumentas, principus, iškyla kai kurių abejonių. Primes modelis, pavyzdžiui, jis susilaukė nemažos kritikos. Ir todėl noriu klausti jūsų kaip komisijos atstovo, ar nėra kitų modelių, kuriuos pasitelkus viskas atrodytų skaidriau. Toliau, na, e, našus energijos naudojimas taupimas iki 2020-ųjų ir prognozės. Man šiek tiek sunku viską suprasti. Tačiau, įdėgus jūsų pasiūlymą, kur bus galima konkrečiai sutaupyti Ir jeigu skaičiuojame, e, kas įvyks iki 2020-ųjų, yra, kokie yra atspirties metai, 2007-ieji ar 2009-ieji, dokumente tai nenurodyta. Ir ar atsižvelgiama tose prognozėse į, į, e, į priemonės, kurios dėgiamos e, avansu? Trečias rytis. kalbant apie tikslus. Pavyzdžiui, ko reiktų pasiekti, kokiu tikslu reiktų pasiekti iki 2016. Paimkime kaip pavyzdį Vokietiją. Vokietija turi savo e, energijos taupimo priemonių planą. Ir pagal tuos planus Vokietija turi kalba apie 330 procentų papildomai išnaudojamos energijos. Ar jūs teikiate mums, e, pateikdami situaciją valstybėse narėse, pristatote tas šalis, kurios pasiekia geriausių rezultatų, ar, jūs, ar yra informacijos apie tai, kokios, kokie yra geriausi rezultatai ir kurie yra prasčiausi rezultatai. Kaip kitaip paaiškintumėte tą pusantro procento e, dydį pasirinktą vertinant geriausias ir geriausių rezultatų pasiekusias valstybės ir prašiausių rezultatų valstybės. Kodėl pasitinktas būtent šis skaičius? Ar valstybės taiko skirtingas priemonės, skirtingus metodus, skirtingai dirba, čia reikėtų daugiau paaiškinimų. Ir dar vienas dalykas, visą tai susiję ir su subsidiarumu, tačiau prie to klausimo dar grįšiu. Pasirinktas požiūris. Galime kal siekti sumažinti, su, pusantro procento sumažinimo ir galima pasiekti netgi geresnių rezultatų, jeigu bus įdėktos tinkamos paskatos. Tačiau iš tikrųjų situacija yra priešinga kai kuriuose valstybėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje naudojamos rinka e, grindžiamos paskatos ir pasiekta tikslų, kurie trim kartais yra geresni nei ES mastu. Taigi, kaip Jūs visą tai galėtumėte įvertinti? Prezidentė, jau tam vien kiriam pisa. Pone Forela, ačiū pirmininkė. Aš savo frakcijos vardu taip pat noriu padėkoti komisijos atstovai už tai, kad atėjo į mūsų komitetą ir už galimybę keisti nuomonėmis. Be abejo, turėsime laiko viską išsamei apsvarstyti ir galite nebijoti, kad mes tikrai labai atidžiai išnagrinėsime pateiktą pasiūlymą. Bet aš taip pat norėčiau akcentuoti keletą dalykų, kurie mums yra aktualūs vertinant šį pasiūlymą. Kaip žinote, mūsų frakcija visada siekė saistančių tikslų nustatymo ir kad būtų patvirtintas tam tikras procentinis dydis reikia priimtinos metodologijos, kuri būtų vienoda, kuri būtų tinkama visoms valstybės narėms. Tačiau čia pastebime didelių skirtumų, atotrukių. Kalbame, pasakytas modelis yra bendro pobūdžio. Uh, jūs konkrečiai minėjote Primes modelį. Kaip kiti kalbėtojai, aš siūlyčiau panagrinėti kitas alternatyvas - energijos naudojimo intensyvumą. Taip pat reikėtų panagrinėti energijos e, suvartojimo kitimą pastaruoju laikotarpiu kaip pavyzdžiui numatyta energijos paslaugų direktyvoje. Ir taip pat noriu paprašyti pristatyti komisijos nuomonę apie šiuos du aspektus. Ir dar vienas dalykas, čia jau kalbu, nes esu įpareigota apie tai kalbėti, e, viešojo sektoriaus pas, E, e, pastatų energinis našumas, viešųjų pastatų energinis našumas yra numatyti tam tikri laikotarpiai. Ir viena iš datų, kurios minimas yra 2014 pradžia. Valstybės narės, kai kurios valstybės narės dėl decentralizuotos e, decentralizuoto administravimo struktūrų ima suvokti, kad bus tai bus įgyvendinti daug sunkiau ir joms bus sunku e, laikytis nurodytų terminų. Noriu paklausti, ar komisijai tai atsižvelgė, ar, ar panagrinėjo, kokių sunkumų susilauks valstybės, kurių administracinis ir teritorinis suskirstimas yra sudėtingesnis. Um, I, I Aš įsivaizduoju, kad uh, tai, kas man kelia nerima komisijos pasiūlyme ir suprantame ir kitiems. Iš tiesies e, komisijos pasiūlymas neatspindi dabar susidariusios padėties rimtumo ir sudėtingumo, turiu galvoje ekonominę krizę. E, pasaulinis konkurencingumas yra absoliuti, e, absoliutus reikalavimas, absoliuti prielaida tam, kad valstybės narės galėtų sutaupyti E, energijos infrastruktūros sąskaitą, turiu galvoje infrastruktūrą, kurią jie kurs. Todėl būtina pasiekti tą 20 procentų e, sutaupimą, kad e, mes atitinkamai galėtume atsverti energijos naudojimo taupimą. Aš norėčiau sužinoti, ką iš tiesų komisija pateikė patirdama komisijos valstybių narių spaudimą. Galbūt tai yra uh, mažiau ambicingas planas, negu buvo numatyta anksčiau. Iškyla rizika, kad bus sušvelninta anksčiau priimta energijos paslaugų direktyva ir atrodo, kad ta direktyva daugiau nebėra tokia griežta, kokia turėjo būti. Ar Europos komisija sutinka, kad mūsų pasirinktas veikimo būdas e, dabartinės ekonominės krizės sunkumų aplinkybėse E, reikalauja iš mūsų kur kas labiau negu anksčiau, kad nusistatyti tikslai būtų įgyvendinti. Galbūt valstybių narių požiūris galėtų pasikeisti, suprantant, kaip svarbu yra užtikrinti konkurencingumą rinkose. Antras dalykas - laiko terminai, kalendorius. E, svarbu yra užtikrinti, kad numatytieji siekiai iš tiesų taptų realybę. Tvarkaraštis numatytas pasiūlyme reiškia, kad komisija turės sugrįžti į parlamentą įvertindama, ką pasiekė valstybės narės iki 2014 metų birželio mėnesio. Ar tai nereiškia, kad Europos komisija tokiu būdu nusiplauna rankas ir daugiau nieko nedarys iki to laiko? Jeigu pažvelgtumėm kitos komisijos uh, kadenciją, tai pamatytume, kad yra numatyta, jog ji turės pateikti pasiūlymus 15 ar 20 metais. Tada jau bus per vėlų taisyti padėtį. Todėl man didelį nerimą kelia numatytasis tvarkaraštis. Dabartinis e, tvarkaraštis neatspindi netidėliotino poreikio e, šiuos planus paversti realybę. Galiausiai norėčiau sužinoti, ar Europos komisija negalėtų uh, šiek tiek aiškiau ir detaliau įvardinti problemų susijusių e, su ETS e, sprendimu. Sakote, kad komisija skirs daugiau dėmesio. E, sakoma, kad būtina departamentams tarpusavėje glaudžiau bendradarbiauti. Jau tai, kad emisijos yra sutvarkomas, yra labai didelis pasiekimas, tai yra sveikintinas dalykas. Tačiau turime stengtis, kad emisijų e, leidžiama riba būtų sumažinta. Tada galėtume didžiuoti su pasiekimu. Ir aš manau, kad reikėtų dabar jau konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip tai bus daroma iš tiesų. Oh, labai ačiū. Aš galiu pasakyti, kad dabar jau visas frakcijas peržvelgėme. My, um... Dar aš norėčiau pateikti klausimą. Kaip ir daugelis šešėlinių pranešėjų, turbūt e, gavo, aš taip pat turiu elektroninėme pašte daugybę laiškų, kalbančių apie tai, kaip šis dokumentas įtakos visus žmonės, smulkės vidutinės įmonės, vietos administraciją ir panašiai. Dabar mes neturim pakankamai laiko, kad galėtume detaliai vertinti jūsų tekstą ir būti tikri, kad tas tekstas pasiteisins. Aš sutinku su Fijonos komentaru, kai ji ką tik pasakė, kad yra gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad energija būtų taupoma tam, kad e, ES išliktų konkurencinga. Tačiau man kyla susirūpinimas, kad 20 procentų bus energijos apkarpimas, o, energijos, o ne energijos sutaupimas. Todėl pasirūpinkime, kad būtų siekiama taupyti, o ne tiesiog be tikslo apkarpyti. Vakar per klausimą kurį organizavo pranešėjas, aš tikėjausi, kad iš, iš, suprasiu, kaip skirtingos valstybės narės jau veikia, kokiu veiksmu ėmėsi. Ir aš tikėjausi, kad atsižvelgiant į vietos situaciją bus priderintas atitinkamos priemonės. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo imtasi labai daug gyvenamojo būsto izoliavimo e, projektų, Italijoje buvo tvarkoma apšvietimo sistema ir panašiai turėtume pasirūpinti, kad valstybės narės nesustabdytų tų valstybių narių, kurios jau dabar nedelsdamas imasi veiksmų ir kartais net per daug griežtas priemonės nustato. E, ta pastarasis faktas yra e, realybė kai kuriuose valstybėse narse yra imasi per daug griežtų priemonių. Ir e, mes galvodami apie konkrečius veiksmus turime suprasti, kad žmonės e, gali būti priversti įvesti energijos taupimo priemonės ten, kur ta energija iš tiesų nebus naudojama. Turime pasirūpinti, kad nebūtų kuriamas pelnomas darbas be reikalo. Per pastarasis keletą dienų, kai aš grįžau po atostogų, man šios problemos pasirodė aktualiausios. Ir aš norėčiau pas, paprašyti, kad mums visiems būtų suteikta pakankamai laiko įvertinti visas priemonės ir kad mes kartu galėtume sutvarkyti kai kurios pakeitimus. So, bedanke mich herzlich davon Herzen. Labai ačiū. Herzen. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, dėkoju uh, nariams už klausimus. Atsakydamas ponui Tomas galiu pasakyti, Taip, jūs teisus. Šeštame straipsnėje maždaug pusė yra atliekama darbo. Turis, e, turiu galvoje, sumažinimų skirtumų tarp to, ko mes siekime ir ką realiai darome. E, toje analizėje yra nuosekliai įvertinamas energijos taupimo prievalės, atsižvelgiant į 6 straipsnio 9 priemonę. Sakoma, kad e, alternatyviai valstybės narės gali imtis kitų priemonių, e, galvodamos, kad tos priemonės atitinka e, energijos taupimo reikalavimus numatytus pirmoje pastraipoje. Taigi, 6 straipsnio 9 pastraipoje numatytų reikalavimų pasiekti yra galima. Suprantame, kad energijos taupimas uh, E, turi būti susijęs pirmiausia su importo mažinimu, nes e, dujų ir naftos importas turi mažėti. Pagal mūsų paskaičiavimus poveikis e, kainoms bus akivaizdus, iki 2020 metų bus maždaug 18 milijardų. Ir įvertinus visą sumą, suprasite, kad tas skaičius dar yra gana kuklus. Ponas Turmes kalbėjo apie privataus kapitalo pritraukimo reikšmę. Junktinė Amerikos valstijų energijos taupimo bendrovės yra 10-20 kartų didesnės negu Europos. Jo dauguma e, Europos bendrovių tokių yra suteltos Vokietijoje. Bendrovės e, taupančios energiją e, taupo e, tų pirminių kaštų sąskaitą Ir vėliau e, tos lėšos yra atgaunamos per energijos taupimą. Junktinė Amerikos valstybių patirtis mums buvo labai geras pavyzdys. Jis parodė, kaip e, visuomeninis sektorius e, gali duoti naudos ir gali tobulėti ESCO rinką, energijos taupimo bendrovių rinką. Ir ketvirtame, penktame straipsnėje labai tvirtai kalbama apie tai, kad reikia e, valstybės sektoriuje gerinti statybų rinką. Pono Piperio e, abejonės dėl prime sektoriaus. E, taip, mes tenksime sukurti visą eilę priemonių, e, kaip e, prisitaikyti prie besikeičiančių e, pasiūlos tradicijų keitim, prie tradicijų. Labai svarbu, jeigu dabar mes siūlome privalomus tikslus, apibrėžti labai tvirtai visus mūsų kūriamus modelius. Jeigu tikslai yra susijęjami su konkrečiais modeliais, tai būtent modeliai nulems, ar Rumunijos, Vokietijos ar Ispanijos e, tikslas bus vienoks ar kitoks. Mes privalomų tikslų čia nenustatome ir viena iš priežasčių dėl tam yra ta, kad modelių kūrimą reikia pagerinti, nes tai yra visako pagrindas. Jeigu mes 2014 metams norime pateikti pasiūlymą, labai svarbu yra sutvarkyti modelių bazę ir mes būtent dabar tai darome. Šiame pasiūlyme mes jau dabar įvedėme pokyčių į Primo sistemą ir tai leistų geriau, sudėtingiau suformuluoti vartotojo elgesio modeliavimą. Be to yra kuriamas EFME e modelis, kuris būtų naudingesnis mūsų nuomonė. E, mes tokiu būdu apimame visą priemonių diapazoną, kuris leistų pasiekti tikslesnį rezultatą. Ar atsižvelgiame į e, iš ankstinių veiksmų e, reikšmę? Taip, valstybės narės pačios yra raginamos nusistatyti tikslus 2020 metams, atsižvelgiant į naujai kuriamas priemonės. Ir tos valstybės narės, kurios imsis iš ankstinių priemonių, be bejonės nuspręs e, pasirinkti atitinkamus tikslus. Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad tos valstybės, kurios turi didelį potencialą, rinksis tos mūsų nusatytus tikslus. Mes įvaizduojam, kad visi tie tikslai e, kartu leis pasiekti 20 procentų tikslą. Jeigu taip nebus, tai 2014 metais turėsim susivokti ir nustatyti privalomus tikslus. Dėl 1,5 procentų e, normos, apie kurią kalbama šeštame straipsnėje ir kaip ponas Turmė sakė, šeštasis straipsnis būtent leis e, tiek daug sutaupyti. Tas pusantro procento yra labai didelis ir ambicingas tikslas. Jis e, e, rodo, kad pažangios valstybės gali, pažangių ekonomikų šalis gali tai pasiekti. Ir jūs turbūt savo klausime klausėte, ar e, pas mus yra valstybių narių, kurios yra pažangesnės ir galės pasiekti tą 1,5 procentų normą. Aš įsivaizduoju, kad dėl to dar bus labai daug diskutuojama per artimiausias dienas ir mėnesius. Atsakysiu poniai Madurel Iš dalies tai yra susijęs su mano atsakymais ponui Piperiui. Klausimai, apie kuriuos jūs kalbate, yra labai svarbus, kai galvojame apie galimą nacionalinių tikslų paketo sukūrimą Europos lygiu. Labai svarbu bus atsižvelgti į iš ankstinės priemonės, į praeities tradicijas ir į energijos suvartojimo intensyvumą. Mes šios direktyvos nuostatose, kuriuose kalbame ataskaitą, prašome, kad valstybės narės atsiskaitytų ne tik apie tranzitinės energijos panaudojimą, bet ir uh, apie energijos vidinius suvartojimo mastus. Kai kalbame, kad reikia atskirus sektorius aprašyti, tai nereiškia, kad mes prašysime, kad Ispanija pasakytų, kad transportas sunaudoja daugiau energijos. Uh, mes turėsime pareikšti, kad transportas galbūt sunaudoja daugiau energijos, nes bendrai ekonomikos mastai auga. E, tokiu būdu mes e, norime vertinti energijos e, sunaudojimo intensyvumą iš platesnės perspektyvos. Dėl datų ir dėl e, pastatų izoliavimo. Pastatų, izoliavimo, pastatų direktyva reikalauja, kad valstybės narės e, E, išduotų e, valstybinėms pastatams energijos taupimo sertifikatą. Tai reikalavimas, e, kuris dar bus anksčiau yra iškeltas valstybėms narėms, bet valstybės narės tai turės padaryti iki 2014 metų, ne iki 2015 metų. Tai yra toks naujas e, dabar reiškinys. Valstybės narės turi išsiaiškinti, kiek e, energetiškai efektyvus yra pastatai ir tai bus padaryta labai greitai. E, buvo paklausta, kaip mes atsižvelgime į ekonomikos krizės problemas. Mes suprantame, kad energija, kad bendrai ekonomikos labo yra naudinga taupyti energiją. Pavyzdžiui, išskirtą šilumą geriau neišleisti į orą, o panaudoti pastatų šildymui. Ir žmonės turim skatinti izoliuoti langus ir duris. O valstybės narės turi būti skatinamos savo resursus naudoti kuo efektyviau, taupyti pinigus. Tai uh, parodytų, kad yra prasminga uh, remti pramonę, kad rinkoje atsirastų energiją taupančių boilerių, langų, e, mašinų ar panašiai. Ir atsakydamas ponui Turmes, galiu pasakyti, kad tai sumažintų mūsų priklausomybę nuo energijos importo. Dėl tų visų e, priežasčių e, šis dokumentas įgauna ypatingą reikšmę tokiamis ypatingomis ekonominėmis aplinkybėmis e, privataus sektoriaus investicijos tokiu būdu gali būti panaudotos um, kaip papildoma priemonė daugiametį finansiniai perspektyvai. Uh, tvarkarštis, apie kurį kalbėjome, aš manau, jie tai dar bus diskutuojama, dėl to, kaip mes e, už, pal, palaikysime ryšį su ETS emisijų priekybos sistema. Yra tokių, kurie sako, kad ta sistema yra problematiška. Ir mes manėme, kad dabar nereikia teikti pasiūlymo dėl problemos, kurios galbūt ir nėra, nes tai nėra aiškiai nustatyta. Todėl mes nusprendėme dirbti pagal savo tvarkaraštį, neatsižvelgiant į tai, kaip bus toliau vertinama ETS. Atsakydamas poniai Ford, galiu pasakyti, kad mes bandėme atsižvelgti į kiekvienos valstybės nacionalinės aplinkybės, nesuprantame, kad šioje srityje e, neišvengiamai egzistuoja dideli e, skirtumai, tradicijų skirtumai, pastatai yra kitokie, e, žmonių energijos e, panaudojimo būdai yra kitokie, informacijos prieimimo būdai yra kitokie. Taigi valstybėse narėse yra sukaupta kitokia patirtis ir praktika, todėl mes stengiamės ieškoti tik tai e, tokių vietų, kuriuose būtų galima suvienodinti sistemą. Nexta. Labai ačiū. Jeigu jūsų klausimus nebuvo atsakyta, tai prašom e, dar kartą juos užduoti. Toliau ponas Ensius. Ačiū pirmininkė nekartosiu to, ką sakė kolegos. Noriu paminėti vieną aspektą, kuris man atrodo labai svarbus. Kalbu apie pastatų ekonominį efektyvumą. 44 procentai energijos e, suvartojamos Europos Sąjungoje yra sunaudojama pastatuose. Maždaug 90 procentų šiltnamio dujų e, emisijų yra susijusios su pastatais taip pat. Taip pat na, direktyvoje daugiau kalbama apie e, viešojo sektoriaus pastatus. Čia E, tik tai 3 procentus e, tų pastatų reikia atnaujinti, tačiau iš visų, tarp visų ES pastatų e, viešojo sektoriaus pastatų dalis yra labai maža. Dauguma pastatų yra privatus, privačios nusavybės. Ir tam, kad būtų galima imtis iš tikrųjų veiksmų ir rasti būdų pagerinti tų pastatų E, energetinį efektyvumą reikia imtis veiksmų būtent privačiajame sektoriuje. Kiekviena valstybė narė turi savo e, charakteristikų, kas paminėta ir komisijos pasiūlyme. Pavyzdžiui, Rumunijoje 90 procentų pastatų yra e, valdomi žmonių, kurie ten gyvena. Tai yra, yra jų nuosaivė, o pagal komisijos pasiūlymą tų pastatų atnaujinimo išlaidos turėtų pasidalinti e, savininkas ir nuomininkas. Ir toks e, pas, modelis netiktų Rumunijai, nes 90 procentų pastatų Rumunijoje priklauso žmonėms, kurie juose gyvena. Taigi įdomu, kaip Rumunijos e, vyriausybė galėtų pastatų savininkus, kurie ten gyvena, padengti visas pastatų atnaujinimo išlaidas. Turint galvoje, kad vidutinės, vidutinės pajamos Rumunijoje yra mažiau negu 400 eurų, o vidutinė pensija yra mažesnė negu 180 eurų. Taigi reikia galvoti apie finansinių išteklių e, klausimą, pavyzdžiui, finansavimą iš ES lygmens, teikiant paskolas asmenims, kurie norėtų atnaujinti savo pastatus, kad jie būtų uh, efektyvesni energetinė prasme. 44 procentai energijos ES sunaudojama būtent šiame sektoriuje. Ačiū. Ačiū. Toliau kolega Girekas. Labai ačiū. Mane stebina vienas dalykas. Man nelabai patinka energetikos e, efektyvumo ir energijos taupimo maišymas. Čia kalbam apie du skirtingus dalykus. Taupimas ir e, veiksmin, efektyvumo funkcija. Man atrodo, kad komisija supaprastina viską. Nes taupimą ir energetinį efektyvumą traktuoja jį vienodai. Klausimas juk yra, kas vyks e, nacionalinės e, valstybėse narėse, nes e, veiksnių yra skirtingų. Reikia atsižvelgti į tam tikrus techninius veiksnius. Taigi klausimas yra, koks, kokia yra energetikos efektyvumo apibrieštis naudojama komisijos. Nes jeigu tai yra bruto suma tiesiog atskiroms šalims, tai nemanau, kad galėsime priimti tokį pasiūlymą. Kaip suprantu, e, energijos efektyvumo apibrieštis e, atsižvelgs e, į energijos vartojimą vienam gyventojui. Pavyzdžiui, Lenkijoje energijos sunaudojama 2,5 karto mažiau negu e, Vokietija, jeigu bus galvoma apie bendrą kiekį, tai tuomet mažiau įsivyšusių šalių, e, tokių kaip Lenkija, Rumunija ir kitų, augimas iš vis e, sulėtės, nes jeigu kalbėsime vien tik tai apie energijos taupimą, bet ir ne ekonominę plėtrą, jeigu žvelgsime į energijos suvartojimą vienam gyventojui, tai galėtume kalbėti apie taupimą, tačiau nominaliais terminais Lenkijoje energijos būtų suvartojama daugiau. Taigi, e, definicijos klausimas yra labai svarbus. Na ir pirminės energijos apibrieštis yra svarbi. Šis terminas naudojamas visą laiką ir man tai e, labai patinka, nes būtent Būtent čia yra energijos taupimo e, erdvės e, šaltinių, ne tik mažinti energijos vartojimą. Tačiau reikia ir techninių priemonių, techninės pažangos. Taigi, koks būtų e, pirminės energijos apibrėžimas. Na ir paskutinis klausimas. Išeities taškas nebuvo visiškai teisingas. Patvirtinome klimato paketą, E, nustatydami administracinius apribojimus. O reikėjo pradėti nuo energijos taupimo. Todėl klausimas toks. Pakete numatyta riboti iškastinio kūro naudojimą. Tačiau kyla trys klausimai. Ne, tokie trys klausimai, kuriuos norėčiau išgirsti atsakymą. Ponas Vanistarojas. Ačiū, pirmininkė, turiu du komentarus. Čia numatytame požiūrė yra numatyti du etapai. Pirmame etape valstybės narės pristato programas ir po to vyks aktyvi diskusija tarp komisijos ir šalių. Apie tai nieko neišgirdau. Buvo kalbėta apie techninį aspektą, apie siektinus rezultatus, tačiau ką komisija darys šiame pirmame etape, kad vėliau galėtų būtų, būtų pateiktas reglamentas galbūt daug kalbėta apie techninius aspektus, tačiau nekalbama apie pirmąjį etapą. E, Rumunijos kolega sakė, kad reikia pinigų. Na, draugai, ką mes padarėme? Pavyzdžiui, struktūrinėse fonduose, kai tik kalbama apie pakeitimus, kalbame apie 4 ar 7 procentus Turime stimuliavimo sistemą. Jį naudojame Prancūzijoje, kitose valstybėse, dar kitose niekas nedaroma. Buvo kalbama apie daugiametę finansinę programą. Joje sakoma, kad energijos efektyvumas yra svarbus. Tačiau iš komisijos nieko apie tai rimtai neišgirdome. Turime įvertinti esamą situaciją. Esame užstrigę su reglamentu. Ponas Weberis. nenoriu kartuoti kolegų užduotų klausimų, jie aišku svarbus. Noriu užduoti konkretų klausimą apie išmaniųjų, išmanaus tinklo, sumanaus tinklo plėtojimą. Tai yra sąlyga užtikrinsianti e, energijos taupimą visoje Europos Sąjungoje. Tačiau šiuo metu tokių tinklų plėtojimas ES yra embrioninėje stadijoje. E, taip pat turime pasitelkti e, panašių transporto tinklų naudojimą. Tačiau komisijai sutiktas mandatas, jis buvo sutiktas kovo antrąją, parengti su tokiais tinklas, su tinklais susijusios normas ir darbai turėtų būti baigti 2012-aisiais. Aš esu delegacijos santykiams e, su Kinija ryšiams e, su Kinija vadovas. Ir Kinija rengėsi investuoti 210 milijonų juanių į tokių tinklų plėtojimą iki 2015. Taip pat numatomos tolesnė investicijų programa iki 2020. Moksli, tok, tokių tinklų mokslinių e, tyrimų centras neseniai buvo atidarytas Šanhajuje. Ir tikriausiai reiktų susinerimti, ar tokių normų plėtojimas pramonės sektoriuje bus užbūktas laiku, ar tų normų nenustatys Kinija. Ir kaip pasiekti, kad ES tvirtinamos normos būtų priimtinos ir taikomos pasauliniu mastu, kad tai nepakenktų mūsų konkurenciniai situacijai. Ne. Dámy a pánové, já rovněž nechci opakovat eh, otázky, které položili kolegové. Eh, jenom bych se vrátil k jedné obecné. Labai ačiū. Mano klausimai panašus kaip ir kitų kolegų. Tačiau norėčiau grįžti prie vieno bendro aspekto. Ar komisija analizavo Jacksono paradoksas eh, šiame darbe? šį klausimą esu uždavęs anksčiau ir neišgirdau mane tenkinančio atsakymą. Norėčiau pritarti ponui Gerikui. Man atrodo, kad čia painiojami du dalykai - energijos efektyvumas su bendromis energijos santaupomis. To negalima daryti. Skaitydami šį poveikio vertinimą galima pasakyti, kad nesame įtikinti nepakankamai čia atsižvelgiame į energijos taupimą transporto sektorijoje. Ir turiu pasakyti, čia, kad čia bandoma priversti bendrovės daryti per daug. Jeigu norime turėti kapitalo, tuomet turime daugiausia sustelkti ties tomis priemonėmis, kurios yra svarbiausios. Žvelgiant į šį projektą, man darosi gėda, kai turiu kalbėti su e, čekų bendrovėmis ir turėsiu jiems sakyti, kad kiekviena bendrovė turės atlikti energetinį auditą. Jos tą daro jau daugelį metų. Kiekviena bendrovė atlieka savo energetinį auditą, kiekviena nori taupyti kiekvienoje srityje, todėl Manau, kad toks e, teisės aktas netinka taupyti energijai ES ateityje. Ačiū. Noriu suteikti ponui Hudsonui e, galimybę atsakyti klausimus, po to išklausysime daugiau klausimų. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju parlamento nariams uždavusios klausimus. Ponui Enčiu galiu pasakyti, kad jūs teisus, keldamas tokį klausimą dėl pastatų apskritai. Jeigu išvelgsime toliau į, pavyzdžiui, 2050 metų tikslus, mums reikės pagreitinti pastatų atnaujinimo procesą. tiek viešųjų, tiek privačių. Tai yra esminė problema. Jūs taip pat teisus, kai sakote, kad e, sakyti žmonėms e, tiesiog liepti at, atnaujinti pastatus nėra tinkamas problemos sprendimas. Tai nėra toks demokratinis procesas, kuris mums e, būtų tinkamas. Taigi kaip problemą spręsti? Jau e, pastatų energetinio veiksmingumo direktyvoje yra tam tikrų reikalavimų, kur sakoma, kai pastatai atnaujinami, turi, tai turi būti daroma siekiant ko, dideli, ko aukščiausio energetinių tikslų. Yra priemonių užtikrinant, kad kai pastatas atnaujinimas, tai būtų pasiekta tokių rezultatų, kokiu reikia. Problema yra, kaip paspartinti tą pas, pastatų atnaujinimą. Čia mūsų pasiūlymas yra pradėti šį pagreitimą viešajame sektorėje, kad būtų galima pademonstruoti, kad toks pagreitėjimas yra įmanomas, pademonstruoti ekonominę naudą per energijos e, suvartojimo mažinimą ir sukurti rinką energetikos paslaugų bendrovėms ir kvalifikuotos darbo jėgos rinką, kas po to e, persismelks į privačių sektorių. Žinoma, to nepakaks, kad e, būtų pagreitinimas pakankamas iki 50 metų, tačiau tai yra žingsnis tą linkme. Be to, tokių šalių kaip Junktinė karalystė patirtis rodo ir Prancūzijos rodo, kad e, kai yra prievalės e, numatytos tiekėjams taupyti energiją, tai galima pasiekti atnaujinant pastatus. Tai yra vienas patrauklių būdų tai daryti, nors ne visada jis pasirinkiamas. Ir pagaliau ponas Vanislarojus kalbėjo apie daugiametę finansinę programą. Tai yra komisijos požiūrio dalis, tai yra tai, kas išdėsta komunikate Birželio 29, kad didesnė struktūrinių fondų ir sanglaudos fondų dalis turėtų būti naudojama energijos e, efektyvumui ir ypač pastatų atnaujinimui. Tai, aišku, e, bus aptariama, kai bus patiktas atskiras tiesiekuros pasiūlymas. Ponui Girekui atsakysiu štai ką. Mes nesiūlome vėlgi e, privalomų tikslų Lenkijai ar kokiai kitai valstybei nariai. Mes siūlome privalomas priemonės, kurios visą Europos Sąjungą privers pasiekti numatytų tikslų. Tikslas Tai yra 20 procentų energijos vartojimo sumažinimas palyginti su tendencija. Tačiau to tikslo mes nepaviršime to tikslo nacionaliniais tikslais. Mes prašome kiekvieną valstybę narę, kai bus patrina direktyva, prašome numatyti savo nacionalinius tikslus. Esu įstikinęs, kad Lenkijos valdžia atsižvelgs į veiksnius, kuriuos minėjote, tuomet, kai numatys savo tikslus. Tačiau tekste mes nepribuojame jų galimybių pasirinkti. Taigi Lenkija pati turėtų vertinti, ar koks turi būti matytas tikslo lygis, atsižvelgianti tai, kad visos priemonės mažins vartojimą, palyginti su tuo, tuo kas būtų kitu atveju. Dėl e, definicijų pirminė energija, aišku, yra visi energijos vartojimo aspektai ekonomikoje ir jie leidžia sutaupyti energiją didinant e, generavimo veiksmingumą ir didinant e, veiksmingumą, e, pavyzdžiui, ar namų ūkiuose, ar bendrovėse. Todėl tai yra svarbus tikslas. CCS. Jūsų buvo kitas klausimas. Mes manome, kad šis sektorius plėtotųsi, mes pripažįstame, kad tai gali padidinti energijos e, suvartojimą, nes to reikės CO2 e, surinkimui, tačiau E, tačiau na, ponas Vanistoro jūs klausė, ką daryti, komisija darys uh, pirmame etape. Kaip sakiau, pirmiausia, valstybės narės turės numatyti nacionalinius tikslus. E, jos tai turės padaryti 2013 metų pradžioje ir, kaip jūs sakėte, ponia Vanistoroj, turės būti parengtas nacionalinis planas. Mes pirmiausia sudėsime tos nacionalinius tikslus ir matysime, ar tai leis pasiekti 20 procentų sumažinimą. Antra, mes analizuosime nacionalinius planus, kad įsitikintume, jog tai jie yra patikimi. Kitaip sakant, jeigu valstybės narės nori sumažinti, pasiekti 20 procentų, ar jų tinkamos priemonės yra numatytos, tačiau tai tam reikalingas planas. Trečia, mes analizuosime, kas greičiai įvyko nuo dabar iki vertinimo, tai yra 14 metų pradžioje. Pavyzdžiui, papildomų e, ekologinio dizaino ar ženklinimo priemonių įvedimas, pavyzdžiui, boleriuose, šildymo prietaisuose. Ir ketvirta, įvertinsime ko galima būtų pasiekti šią direktyvą, jos patvirtinta forma. Taigi analizė bus plati ir sakiau ponui Piperiui, kad remiantis, tai bus padaryta remiantis geresniais modeliavimo e, metodais negu dabar. Ponas Vėlės klausė apie protinguosius tinklus. Na, šis pasiūlymas yra pastatytas virš tų protingųjų tinklų reikia juos sėti. Čia mes darome prielaidą, kad energijos sistema bus protingesnė, o matavimo prietaisai namuose ar verslo įmonėse turėtų leistis, leisti e, vartotojams pasinaudoti tuo protingu tinklu. Ir reikės užtikrinti, kad prietaisai namuose galės pasinaudoti tuo tinklo protingumu Čia daroma prielaida, kad tas protingas tinklas egzistuos ir teiksime pasiūlymų dėl to infrastruktūros pakete. Ir norėčiau palaukti tos diskusijos, o neužbėgti tam už akių. Mes manome, kad tai yra geriausios priemonės ir tos kitos priemonės turės būti sėkmingos, kad ir šios būtų sėkmingos. Jūsų klausimas yra aišku svarbus, tačiau e, ji neatsako šį direktyva. Na ir ta, ponui Brežinai pasakysiu, mes nepakankamai detaliai kalbame apie transporto sektorių nei vertinime, nei direktyvoje, nors potencialas taupimui ten yra didelis. Tai yra dėl to, kad transporto baltoji knyga yra paralelinės procesas ir jis numato, kad ten būtų sutaupyta apie 60, 65 milijonai tonų naftos ekvivalento naft, e, transporto sektorėje, siekiant ir to paties 20 procentų tikslo. Taigi žinau, kad e, šitas komitetas ir kiti komitetai taip pat seks e, procesą ir tame srityje, toje srityje. Ar prašome bendrovės daryti per daug? Žinome, sutinku, kad jeigu pažvelgsime į visą energetikos panoramą, tai būtent pramonės sektorius yra padaręs daugiausia ir jam liko mažiausiai padaryti. O poveikio vertinimas e, dėl potencialo rodo daugiau potencialo pastatuose, energetikos tiekime, transporte, o ne pramonės sektorėje. Tačiau vis tiek matome tam tikrų išnaudotų galimybių ir pramonėje. Bendrovės, kurios padariusios auditą, neturės nieko daryti. Bendrovės, kurios nėra pateikusios to audito, turės kažką padaryti. Tačiau tai nėra didelis papildomas reikalavimas. Nežinau iš tiesų, ką reiškia Jacksono paradoksas ir atsiprašau. Ačiū. Toms, sodis Thompsonui. Poniai Thompson. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ir ponui Hudsonui už prezentaciją energijos. Energinio našumo direktyva yra labai svarbus dokumentas. Tikiuosi, kad e, susitarti dėl jos pavyks 2012 pavasarį, pirmininkaujant Danijai. Jau daug kartų sakyta, kad pagal dabartinius statistinius duomenis ES neartėja link išsikeltų tikslų uh, 2020-20 procentų sumažinti energijos suvartojimą. Mes, taikydami dabartinę politiką, tik tai trešdaliu gyvendinsime tuos tikslus. Ir tai, žinoma, ne, nepriimtina, atsižvelgiant į tai, kad energijos taupimas yra pigiausias būdas sutaupyti energijai skiriamus pinigus. Tai yra pasirinkti lengviausią kelią. Ir svarbiausia tų tikslų siekti tvirtai, nes našus energijos naudojimas yra vienas dalykas, o energijos taupimas yra kitas dalykas. Ir tai yra labai svarbu. Mes norime ypač su, sumažinti energijos suvartojimą. Tai yra dirbti abiem kryptimis. E, komisijos pasiūlymai yra daugybė gerų dalykų. Siūlymų, kaip taupyti energiją, kaip paskatinti tai daryti galutinius vartotojus ir sutelkti dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės. Tačiau uh, aš nesuvokiu saistančių tikslų savokos. Briuselyje 2007 kovo 9 ponė Merkel e, penktadienį 10 val. pareiškė, mes taryboje priėmėme sprendimą dėl saistančių tikslų e, atsinaujinančių energijos šaltinių kontekste. Ir koks argumentas buvo pateiktas? E, Būtina pramoniai nusiųsti signalą, nes pramonės sektorius neinvestuos, jeigu nebus privalomų tikslų. Ir pasiremiant visą patirtimi Europos Sąjungoje, kai nustatomi privalomi tikslai, kaip pavyzdžiui šiuo atveju dėl energijos našumo, kai tie tikslai yra neambicingi, tuomet jie neįgyvendinami. Taigi, manau, kad pramonės sektoriui reikia nusiųsti aiškę žinę, kad bus patvirtinti privalomi saistantis tikslai. Žinau, kad Danijos konservatorių liberalų vyriausybė 2008 vasarą sugebėjo patraukti visas parlamente esančias e, partijas nuo dešinių iki kairiųjų ir nusintė laišką, bendrą laišką vyriausybei, atsiprašau, komisijai E, kuriame paaiškino, kad vykdant tam tikrą politiką jiems pavyko sutaupyti nepaprastai daug energijos ir e, visiškai užtikrinti, kad energijos suvartojimas neauktų, taikant labai griežtą politiką. Taigi tai yra konkrečios valstybės narės patirtis ir turime, galime pas, tą patirtimi pasinaudoti ir sukurti pridėtinę vertę Europos mastu. Galima pasitelkti ir vietos valdžios ekspertus, kurie yra sukupę daug patirties energijos taupime. Ir tai yra tikroji, reali ES vertė ir mes turėtume tai skleisti tokios pažangios praktikos pavyzdžius. Būtent atliekant darbą šioje srityje. Ir tai ypač svarbu, norint patraukti savo pusę pramonę, nes energiją taupančios našios technologijos bus ypač paklausios ateityje. Galiausiai, dar vienas svarbus dalykas bendradarbiauti ir su regionų fondais, su struktūriniais fondais vykdančią šį projektą, nes kaip kolega iš Rumunijos minėjo, žinoma, reikia tikėtis ES finansavimo naujoms valstybėms, tokiojams regionams, kurie turi gali pretenduoti į lėšas iš regionams skirto fondo. Tai turi būti įrašyta į naujus regionų fondo e, kriterijus ir jų e, panaudojimo taisyklės. Ačiū. Danke. Ähm, vielleicht habe ich nur einen kleinen Nach. Ačiū. Mes e, šiandien svarstome poveikio vertinimo ataskaitą valstybių narių patirtis yra tikrai įdomus dalykas, tačiau būtų gerai, jeigu būtų pateiktas sąrašas, kur būtų pristatyta valstybių narių patirtis. Ponas Piperis kalbėjo apie geros praktikos pavyzdžius, prastesnės praktikos pavyzdžius ir tai taptų gera tai taptų gerų pagrindų, kuriuo galėtumėme remtis tolesnėme darbe. Ponas Piperis. Ačiū pirmininkė. Deja, aš nesulaukiu atsakymų, kurių tikėjausi, todėl dar kartą užduosiu klausimus. Gerai, kas Brežinė ir kiti kolegos apie tai kalbėjo ir man atrodo, kad jūs nepakankamai išsamei atsakėte į jų klausimus. Jūs kalbėjote apie energijos taupimą ir tapatinate jį su energijos vartojimo mažinimu. Mes galime apie tai daug kalbėti, numatyti, yra galioja saistantis tikslai, kuriuo privalo laikytis energijos tiekėjai, tiekiantis energiją e, būstams. Bet aš norėčiau pratesti kitų kolegų mintis. Man atrodo, kad čia kai kam stinga vaizduotis ar, ar tikrai valstybės narės stengiasi pasitelkti pažangiosios praktikos pavyzdžius, pasitelkti vairiausias priemonės, tiesiog konstatuojant, kad pusantro procento, suma, pusantro procento dydžio sumažinimus yra tikslas per nelik paprasta. Man atrodo, reikia kurti sinergiją Europos mastu ir išnaudoti čia slypinti potencialą. Aš nesulaukiu atsakymo apie Primes modelį. Iš jūsų atsakymo aš supratau, kad na, jis nėra tobulas, kad jį gal, reiktų tobulinti, bet vis tiek jis bus, išlieka pagrindu. Tuomet jūs pasakėte, kad reikia atsižvelgti, atsižvelgti kiekvienos valstybės narės pasiektą lygį ir vis tiek minėjote pusantro procento. Yra valstybių, kurio, kurių padėtis, kurios yra tikrai labai daug pasiekę šioje srityje, kurių rezultatai yra puikus. Galbūt jūs nepamastėte apie tai, koks, kaip jos galėtų tos prastesnių rezultatų valstybės, kokiu, kokiais etapais galėtų priartėti prie geresnių rezultatų valstybių. Pusantro procento nėra labai tinkamas tikslas. O kaip kvartalienė apie valstybės, kuriuose plačiumas sunaudojami atsinaujantis energijos šaltiniai. Skandinavija, e, taip pat Austrija, ar juos galime irgi priversti siekti pusantro procento tikslo, ar jie turi pusantro procento sumažinti neatsinaujančio energijos išteklių naudojimą. Toliau, subsidiarumas. Aš pasidomėjau viskuo. Aš aš studijuodamas, aš studijavau tokias disciplinas kaip specialusis planavimas, aš tai išmanau. O dabar jūs kalbate apie e, regionams skirtą politiką ir sakote, kad neįmanoma parengti jokių planų, kur, kur, kur būt, kurie apimtų išskirtinai regionus ar atskiras teritorijas, ir jiems būtų parengti ypatingi planai. Bet juk yra sutartise nuostatos, kurios galėtų pagrysti tokį požiūrį. Dar vienas klausimas. Savivaldybės susiję kaštai. 3 procentai. Kaip išspręsti šiuos skirtumus? Ar jūs pamastėte apie tai, kad valstybių situacija, kad atskirų savivaldybių situacija valstybėse narėse yra skirtinga? Ar visiems bus primesti tie patys tikslai taupyti tokio pat. Pakalbėkime apie spausdintuvą. Juk rašalas kainuoja daug daugiau nei pats aparatas sen, pasenęs spausdintuvas. Automobiliai, elektromobiliai, ar jūs atsižvelgėte į tuos kaštus, į tai, kiek valstybiniam sektoriui tai kainuoja? Ar visą tai, atsiž, ar visą tai atsižvelgta į jūsų paskaičiavimus? Jordan Sizelgi. Iš tikrųjų, pane pirmininkai, nelengva pagauti jūsų žvilgsnį, nes aš sėdžiu dešinėje Ačiū. Siūl, šis patiktas siūlymas vers elektros tiekimo įmonės kiekvienais metais taupyti po pusantro procento. Bet ar tai reiškia, kad vartotojai galės vartoti kiek tinkami, ar taupimo kaštai bus perkelti ir vartotojams, ir įmonėms? Uh, Jūs taip pat sakėte, kad kai kurios valstybės narės, kad kurių valstybių narių pajėgumai yra didesni. O po to kalbėjote apie tai, kad planavimo ir aprobavimo sistemos valstybės narėse įdėktos. Tačiau valstybių narių požiūris į taupimą skiriasi. Taigi, Kaip Jūs paaiškintumėte, ar, ar, ar komisija svarsto kitas alternatyvas, kitus scenarijus, pavyzdžiui, skirtingų finansavimo sistemų panaudojimą? Vertinant tą poveikio vertinimo ataskaitę, ne, nepasigendu čia energijos taupimo kaštų įvertinimo. Visos, visi teisės aktai, kitos patvirtintos nuostatos reikalauja uh, tole, finansinių investicijų, kaip komisija vertina tą, finans, tą finansinį dėmenį, kaip su valstybių narių vykdomomis programomis, kurios jau dabar yra vykdomos, kaip visa tai atsilieps dabar vykdomiams projektams. Taip pat noriu paklausti apie tai, ar energijos tiekimo įmonės bus verčiamos sutaupyti pusantro procento savo, savo vartotojų sąskaitą kiekvienais metais. Toliau apie vartinių taršos leidimų sistemą. Ar ji, ar ji taip pat įtraukta į šią schemą, ar visa tai atitinka į šią sistemą, ar tai nuseklu? Äh, taip, aš turiu vieną klausimą. Kalbame apie E, baudų taikymą ir panašias kitas griežtinimo priemonės. Ar aš teisingai suprantu, direktyvoje yra kalbama apie mūsų priklausomybę nuo energijos. E, kalbame apie energijos e, produktivumo, gamybos gerinimą. Ir sakome, kad Europoje yra nedaug bendrovių, kurios e, gauna paskatas inovacijoms kurti. Ponas Weberis kalbėjo apie pasaulinę konkurenciją ir kaip svarbu šią, e, modern, šias modernės technologijas tobulinti. Ar Europos komisija pagalvojo, kaip ši direktyva galėtų būti panaudota inovacijoms Europoje skatinti? Kadangi aš bijau, kad jeigu Europa E, pateks į stagnaciją šioje srityje, e, o rizika dabar krizės laikotarpiu tam yra didelė, mes būsim aplenkti tokių valstybių kaip Kinijos ir Pietų Korejos, kurios šioje srityje yra pasaulio lyderės. Japonija, nepaisant e, Fukushimos problemų, aš manau, dabar irgi daugiau dėmesio skirs naujausiams technologijoms. Kaip mes su tuo susidarosime? Pone Holt. Ačiū. Ačiū Jums už e, atsakymus, bet dar paprasysiu tam tikro paaiškinimo dėl to modeliavimo. Aš žinau, kad visuomet yra sudėtinga išsiaiškinti, kaip energija, e, koks yra galutinis energijos panaudojimas. Ir nustatyti modeliai buvo gana sudėtingi ir ne viską apėmė, buvo šeštas susirūpinimas. Būtent dėl to buvo priimtas sprendimas, kad reikia tiesiog nustatyti, kokį kiekį energijos sunaudosime. Man tai atrodo viskas labai paprasta. Nustatytas skaičius 1474 milijonai tonų naftos ekvivalento, tą Europą turi padaryti 2020-aisiais, kad būtų pasaulyje konkurencinga, saugi energetiniu požiūriu ir ne per daug pinigų turėtų skirti naujoms infrastruktūroms. Man atrodo, kad komisija galėjo padaryti labai lengvai vieną dalyką. Galėjo išsiaiškinti, kiek energijos Europa sunaudoja ir atskiros valstybės narės, kad mes turėtumėm statistiką. Kodėlgi taip sunku surinkti statistinius duomenis, kuri parodytų, kad kiek yra tas 20 procentų. Manau, kad mes tiesiog tyčia čia bandome aptemdyti klausimą, kuris yra gana paprastas. Yes, uh... Pone Tomsen, taip, kartais, kai kalbam apie. Kai kalbam apie energijos efektyvumą, man susidaro įspūdis, kad patys komplikuojame reikalus. Ir energijos efektyvumas yra atspindimas kaip kur kas sudėtingesnis ir brangesnis reikalas, negu iš tiesų jis yra. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie E, naudą, kurią gausime nesunkiai. Pavyzdžiui, jeigu nus parlamente būtų energijos taupimo ekspertas, tai e, per vieną, vieną dieną paskaičiavęs, kaip mes dirbame Europos parlamente, suprastų, kad galime sutaupyti 10 procentų energijos E, sunaudojimą. Ir tai būtų labai dideli pinigai. Vienas žmogus atėjęs čia su pieštuku ir popieriaus lapu galėtų padaryti tokį skaičiavimą ir nuspręsti, kad taip reikia padaryti. Kitas dalykas. Aš prisimenu, kad vaikystėje Danijoje nebuvo termostato ir būtose negalėjome reguliuoti šilumos. O dabar kiekviena šeima gali kontroliuoti, kiek energijos sunaudoja ir taip yra. Lygiai taip pat vanduo, jeigu vandens e, karštumas būtų sumažintas vienu laipsniu lapkričio mėnesį arba balandžio mėnesį, tai irgi jau būtų sutaupyta labai daug energijos. Taigi mano klausimas būtų toks. Kalbame apie tas ESCO rinkas, energiją taupančių bend, e, firmų rinkas. Aš norėčiau sužinoti, ar Komisija studijuoja tokias e, rinkas, ESCO rinkas. Aš manau, kad labai puikus dalykas, kad energijos taupimo bendrovės eina, pažiūrėjau, ligonės ir pasako, mes jums galime užtikrinti visišką energijos taupimą, tam tikrą procentą. Jūs mums sumokate dabar, bet jeigu per dviejus metus tie pinigai neatsipirks, mes jums tuos pinigus gražinsime. Taip mes galėtumėm pademonstruoti, kad e, paslaugos gali būti suteiktos e, įmonėms nemokamai. Jeigu tokių daugiau pavyzdžių rastume apie energijos taupimo bendrovių veiklą, tai galėtumėm rasti kur kas daugiau ateityje veikimo būdų. Nu, Ponas Fanistelroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau tik sugrįžti prie skatinimo priemonių. Kiek aš žinau, neįkvepia tas faktas, kad Europos komisija, turėdama priemonės, bendravaldymą, regionų fondus, jais nesinaudoja. Aš manau, kad mums reikėtų atsisakyti to subsidijavimo atgyvenusio metodo, kai pinigus duodame tiesiog. Reikėtų galvoti apie ilgesnę, tolimesnę ateitį. Turėtumėm pagalvoti, kokias grėsmės iškyla. Pagalvokim, pavyzdžiui, apie energijos taupimą ligonėse. Jeigu nebus naujų uh, finansavimo priemonių, tai niekas iš vietos neišjudės. Galvėjom, girdėjome apie naują energijos taupimo sistemą. Nemanau, kad ji bus tokia veiksminga, labiau veiksminga negu senoji, nes ji netaip jų daug ir skiriasi. Dabar poras, pora trejata kolegų išnekėjo apie naują reglamentą. Aš kaip pranešėjas apie jį irgi galvoju ir manau, kad reikėtų eiti e, nauja kryptimi, reikėtų ieškoti naujų priemonių. Mes turime elgtis atsakingai, taupyti laiką ir ieškoti valstybių narių partnerysčių ES viduje. Manau, kad mes galėtumėm dirbti kur kas geriau. Turėtumėm apie tai pagalvoti per artimiausias savaitės. Merci, monsieur le président. Très rapidement. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Per diskusiją man susidarė įspūdis, e, kad viskas yra neaišku. Prancūzijoje sakome, kad pats laikas e, e, taupyti susiveržiant diržus. Mes tarsi tai ir darome, bet kažkai ir ką pasieksime. Jeigu mes imsime, nesimsime dar labiau skatinimo priemonių, mes nieko nepasieksime. Ką turiu galvoje? Energija kainuoja labai daug ir jos reikšmė yra vis didesnė. Ir kaštai vartotojams taip pat auga. Ir jeigu mes čia nesuprasime, kad e, Europos pilietis vidury žiemos taiga liks be šildymo, nes energija kainuoja per daug jo šeimai, tai suprasme, kad mes nesuvokėme situacijos. Aš e, tik vieną pavyzdį pateiksiu. Sakykime, turime socialinį būstą, valstybinį būtą. Dažnai e, socialinis būstas į valstybinių pastatų e, statistiką nėra įtraukiamas, o socialinėme būste gyvena žmonės turintys mažiausias pajamas ES. Čia irgi mes galime sutaupyti. Pavyzdžiui, ten galime įdėkti naują šildytuvą, kuris 20 procentų mažiau kūro naudoja bet e, tie žmonės e, negalės pasinaudoti tuo šilumos taupimu pakankamai efektyviai, jeigu langai bus nesandarus ir duris nesandarus. Toje srityje mums reikia konkrečios pagalbos. Labai konkrečiai galime padėti žmonėms ir tai bus realios ekonomikos pagerinimas. Ne jeigu e, mes žmonėms duosim tik tai pinigų, kad jie pirktų dujas, tai mes nieko konkretaus nepasieksime. E, Mes e, turėtume galvoti apie socialinius e, poreikius visuomenėje. Neturtingiausi žmonės e, gavę mažesnės sąskaitas, jie netaps turtingais, bet galės šiek tiek geriau gyventi. Bet tuo pačiu metu jie prisidės prie energijos taupimo ir sutaupytus pinigus galės panaudoti maistui ar kitiems būtiniausiams prekiams. Taigi mes norėtume pasakyti, kad Europos komisija turėtų pagalvoti apie tam tikrų fondų perorientavimą ir neskirti tik tai skatinimo priemonės. Ir e, galėtų pasiūlyti priemonės, kurias mes deputatai galėtume aptarti pasitardami su Europos komisija. E, nuo skatinimo priemonių galime perėti prie, prie priverstinių priemonių. Jeigu ES piliečiai nenorės kažko daryti, tai mes turime šiek tiek apsunkinti jų gyvenimo sąlygas, kad jie būtų priversti imtis taupimo priemonių. Äh, Aš ir pats galėjau pateikti keletą klausimų, todėl gal kaip pirmininkas ir pasinaudosiu tą progą. Norėčiau pateikti klausimą dėl poveikio. Europos komisija sako, kad jeigu nebus imtasi papildomų priemonių, tai e, nieko konkretaus negalėsime nuveikti. Devintam puslapį apie tai kalbama. Taupimo potencialas yra 20 procentų. Ar tai reiškia, kad energijos e, emisijų prekybos e, sistemos nei kiek net neša naudos? O dėl valstybių narių. Aš nenoriu grįžti prie to, kad valstybės narės turi būti vertinamas heterogoniškai, bet dėl poveikio. Sakome, kad Junktinė karalystė, Prancūzija, e, Danija, Austrija įvedė papildomų priemonių. Aš norėčiau sužinoti, kaip tos valstybės e, sugebėjo sutaupyti energiją. Ar yra skaičių rodančių, kad tos privalomos priemonės pasiteisino? Dar vienas dalykas. Sakote, kalbate, sistemas reikia palyginti. E, kai kalbame apie naujų pasiūlymų ir e, emisijų priekybos ETS e e, sistemų poveikį. Ar galėtumėt tiksliau įvardinti, kaip tai vyksta, kaip tos priemonės viena kitą papildo? Galbūt reikėtų pagalvoti apie vieną kokią priemonę ir konkrečiai jos pagrindų pavyzdžių pasta, pa, pasakyti, kaip tai pasiteisina. Ir dar vieną išnašą norėčiau pridurti. Jūs kalbėjote apie, apie socialinės e, padarinius energijos taupimo. Jūs tai darėte ir pamatėme, kad dažniausiai e, šeimų pajamų lygis taupant energiją išauks, tiesiog ne, e, sąskaitos sumažės, nes energija pigiau kainuos. O ką galėtume pasakyti apie pastatų renovavimą siekiant taupyti energiją? Kaip jūs prie to prisidėsite? Mano valstybėje yra reiškiamas būkštavimas, kad renovavimo kaštai tris kartus padidėja ir tada 70 procentų nuomos kainų atiteks e, pastatų renovavimo energijos taupimo tikslams. Pinigų niekam kitam ir nebeliks. Ką komisija apie tai galvoja? Manau, kad tai irgi yra svarbus klausimas. Ir dar vienas dalykas. Europos komisija, kiek žinau, ponas Weberis pradėjo kalbėti apie e, pažangiuosius skaitiklius, išmintinguosius, išmaniuosius skaitiklius, ką komisija apie tai galvoja. Sukurtas naujas modelis ir e, tikslumo diapazonas bus nuo 0 iki 10 procentų, priklausomai nuo to, kaip tasai išmanusis skaitiklis bus instaliuotas. Mhm apie e, kurį e, skaitiklį mes čia kalbame. Ir galėtumėt gal atsakyti man tos to. Auf die Strukturfonds äh, abgespielt haben, die man doch stärker nutzen. Daug iš kolegų minėjo struktūrinius fondus, kad būtų galima juos panaudoti plaučiau, siekiant energijos efektyvumo tikslų. Tačiau kolegos, ką daryti regione, kuris tikisi didelio augimo ir nori panaudoti struktūrinius fondus. Tikimasi perkelti į savo regioną e, verslą, technologijas. Norima skatinti bendrovės investuoti, e, pats e, regionas nori investuoti į internetą, infrastruktūrą, tačiau tuo pat metu komunalinės paslaugas teikiančias e, įmonės e, verčiame mažinti energijos suvartojimą. Ką, kokį poveikį tai turės augimo potencialui. Kitas klausimas dėl struktūrinių fondų yra, kad mes vėliau investuojame į internetą, protingus tinklus, o ne mažiname energijos suvartojimą ar investuojame į izolaciją. Energijos efektyvumas yra svarbi užduotis, tačiau visi reikalavimai, tai yra 20 procentų struktūrinių fondų panaudoti energijos efektyvumui, e, didinti gali padaryti neigiamą poveikį augimui. Taigi, pana Hotsonai, prašom, papandykite atsakyti visus klausimus vėl. Ačiū dar kartą. Pone Thompson minėjo tai, kad Danija kaip valstybė norė remia privalomus tikslus ir klausia, kodėl mes e, tokio, to, to keliu neiname. Na, Danija vienintelė pritarė privalomiems tikslams ir šiame kontekste, tokiame kontekste, atidant į šalį diskusiją dėl tokio ar kitokio požiūrio ar metodo pranašumus, gavome e, parlamento tai yra tarybos signalus, kad e, jie mano priešingai. Todėl mes patikėme pasiūlymą dėl dviejų etapų, kur siūlomos privalomos priemonės, kurios mūsų manimų leis pasiekti tikslą, tačiau jeigu to nepavyktų padaryti, tuomet komisijos antras etapas bus e, pasiūlyti privalomus tikslus. Klausimas dėl to, kad reikėtų pirmiesiems imtis e, energijos technologijų plėtojimo Taip, mes pritarėme, kad to reikia siekti. Yra ir kitų priemonių, kurios padeda siekti tų tikslų ir aš paminėčiau energijos ženklinimo ir ekologinio dizaino priemonės ir patvirtinus e, daug siekiančius minimalius reikalavimus ir dar e, ambicingesnės e, rezultatų klases, siejantai su matavimo standartų plėtojimu, nes e, kol tie ekonomistai tai daro, e, pas mus ateina žmonės, skaitant ir kinus, klausia mūsų, kaip mes e, tai darome. Taigi technologijos plėtojasi Europoje ir mes suprantame, kad to reikės siekti dėl daugiametės finansinės programos. Kol kas per anksti sakyti, koks komisijos pasiūlymas bus, nes pasiūlymą pateiksime kitą mėnesį, tačiau iš komunikato paskelbto birželio mėnesį, žinote, kad mes, kaip ponas Piperis sakė, manome, kad svarbus vaidmuo būt, turi būti numatytas atsinaujančiams šaltiniams ir energijos efektyvumui. Iš diskusijos aišku, kad apie tai bus kalbama įvairiose parlamento formuose. Ponas Popipris klausė, ar mes bandome pasimokyti iš valstybių narių geros patirties. Tai labai svarbus klausimas, nes viena iš priežasčių, kad energijos taupimas pats savame neatsiranda, yra dėl to, kad tai yra sudėtinga, reikia e, technologijų, e, žinių. Mes panaudojame įvairios e, būdus domėtis tą patirtimi ir ketiname tai daryti ir toliau. Aišku, kad tai yra svarbu galite suprasti, įsivaizduoti, kad e, vokiečių ekspertai tikrai atlieka nemažiausią vaidmenį ir žmonės, kurie yra lyderiai, kurie daugiausia žino apie tam tikrus sektorius, iš tikrųjų dalyvauja čia. Tiesiog visa tai nėra šio teisėje, kurios pasiūlymo dalis. Noriu patikslinti dėl, dėl pusantro procento. Tai nėra pusantro procento mažinimas. Tai yra atsakymas ir ponai Jordan Sizel. Mes nereikalavime mažinti pusantro procento per metus vartojimą. Mes reikalaujame, ar siūlome reikalauti, kad tiekėjai pademonstruotų, kad jie kažką yra padarę, kas padėjo sutaupyti tam tikrą, tam tikrą kiekį, kuris ekvivalentiškas pusantro procento ankstesnių metų energijos suvartojimo. Jeigu bendrovė parduoda šimtą kažko tai per metus, kitais metais jie turi pademonstruoti, kad jie padarė kažką, kas, na, pavyzdžiui, naujus bolerius įdėkti ar kažką, kas sutaupytų pusantro procento. Tačiau jeigu ekonomika auga tame regione, tai reiškia, kad vartojimas e, padidėjo iki 102, o ne iki 103,5. Taigi, bet tų priemonių, kurios sutaupė pusantro procento, E, būtų padidėjęs, padidėjęs suvartojimas iki 103,5. Na, galima diskutuoti tokio pasiūlymo naudą, tačiau tai nėra reikalavimas mažinti energijos vartojimą kasmet. Ar kantris naudojančios daug atsinaujinančios energijos turi taupyti? Taip pat jūs minėjote Skandinaviją, Austriją. Na, aišku, kadangi energijos šaltiniai senka, reikės naudoti daugiau atsinaujinančių šaltinių. Pavyzdžiui, biomasės, boilerius ir panašiai. Taigi, atsakymas. Didelis atsinaujinančios energijos vartojimas nėra išimtis. Aišku, irgi reikia ten taupyti. Subsidiarumo klausimas. Šiame pasiūlyme numatytas teisinis pagrindas 194 straipsnis, tai yra naujos energetikos straipsnis. Tai yra energetikos tikslas, yra šio pasiūlymo tikslas. Ir mūsų teisininkų vertinimu šis pagrindas yra tinkamas ir tie tikslai turėjo būti siekiami panaudojant įvairias priemonės. Na ir viena priemonių galbūt ne pati svarbiausia, bet vis dėlto tokia yra ypatinga priemonė, tai yra reikalavimą dėl e, erdvių planavimo. Mūsų teisės tarnyba nemato jokios problemos, kad tai yra bendro energetinio pasiūlymo pagal 194 straipsnį dalis. Jeigu, jeigu vietoj to tai būtų vien tik tai aplinkosauginis pasiūlymas, panaudojant 192 straipsnio teisinį pagrindą. Tuomet tai, kad įtraukiamas erdvių planavimo, įtraukiami erdvių planavimo elementai, tai turėtų būti patvirtinta vienbalsiai. Nes taip sako 192 straipsnis. Tačiau tai nėra aplinkos saugos pasiūlymas, tai yra energetikos pasiūlymas. Ir turime naudoti naujas galės energetikos rytyje pagal sutartį ir tokia problema neiškyla. Tai galima aptarti galbūt ir detaliau, tačiau mes šią problemą analizavome ir esame e, įsitikinę, kad esame teisūs. Dėl papildomų išlaidų viešajam sektoriui labai svarbu pasakyti, kad kalbame apie sumažėjusias išlaidas, panaudojant geresnę įrangą. Jeigu nusipirksi geresnį spausdintuvą, kuris kainuoja daugiau, bet yra veiksmingesnis, naudos mažiau energijos kiekvieną dieną, savaitę, kiekvienais metais. Todėl bendra kaina, bendros išlaidos viešai įmoniai sumažės. Problema viešuose pirkimuose yra ta, kad sprendimas priimamas dažnai grinai atsižvelgiant į kainą, tai yra perkant pigiausią įrangą rinkoje neatsižvelgiant į ilgalaikio vartojimo kaštus. Taigi reikia racionaliai priimti sprendimus, atsižvelgiant į prietaiso tarnavimo gyvenimo trukmę ir e, efektyvumą tokia prasme. Pane Jordan Sizel klausė, ar svarstome alternatyvą pusantro procento taupimo pareigai. Pasakysiu, ką turiu pasakyti iš tikrųjų. Ar turite alternatyvų prievalių sistemoms? Taip, būtent tai ir turėjau galvoje. Kaip sakė ponas Turmės, šešto straipsnio devinta dalis palieka erdvės valstybėms narėms numatyti alternatyvas. Detaliai tai nenapibriešta, tačiau diskusija taryboje gali duoti pasiūlymų iš tarybos pusės detaliau tai numatyti e, šias koncepcijas. Taip pat diskusijos parlamente gali duoti idėjų e, dėl papildomų detalių. Galbūt valstybės narės norės pasinaudoti 6 straipsnio 9 dalimi, detaliau išdėstant, kokie turėtų būti vertinimai. Taryboje sakome ir jums taip pat pasakysime, kad mes norime pateikti, galime pateikti techninius komentarus dėl bet kokių tokių pasiūlymų. Ar poveikio vertinimas sprendžia e, taupimo kaštus, administracinius kaštus ir kitų, kito turto kaštus taip, į skaičiavimus tai įtraukta poveikis e, kitų programų finansavimui. Sakiau, kad e, laik, vidutinis poveikis, vidutinio laikotarpio poveikis yra leisti staupyti viešųjų lėšų. Tačiau problema yra ta, kad yra daug įvairių dalykų, kuriuos protinga būtų padaryti, tačiau žmonės to nedaro. Visų pirma, visi mes gyvendami būstuose žinome, kad mes nesirūpiname tokiais dalykais. Antra, e, nepakankamai gerai viso, viską suprantame. Ir trečia, reikia iš ankstinio finansavimo. Taigi, visi šie dalykai susiję su finansavimu yra skirti išspręsti tas problemas. E, tai nėra skirta daryti žmonėms, priversti žmonės daryti kažką, kas nėra protinga, tačiau sudaryti galimybę žmonėms daryti tai, kas yra protinga. Štai kas yra svarbiausia. Ar tai atitinka ETS e, reikalus? Taip. Mes tai išskiriame kaip klausimą, kurį reikės e, peržiūrėti, tai yra poveikį e, prekybos trašos leidimai sistemai. Ir tai mums netrodo nesuderinama. Ponas Turmesas klausia, ar žvelgiame į poveikį inovacijoms. Na, tik e, tam tikrų ribotų mastų. Modeliai, kuriuos naudojama, apima tam tikrą atsižvelgimą į tai, kad jeigu didini e, tam tikro prietaiso rinką, jo kaštai mažėja. Tačiau tai nėra, nėra labai detalus, detalė analizė pagal kiekvieną produktą. Ne viskas yra, aišku, mūsų vertinime apskaičiuota detaliai. Pone Hall klausė, e, ar turime e, tą, tu, turime tą 14 e, tūkst tonų naftos ekvivalento tikslą, kodėl negalima paversti to tikslais valstybėms narėms. Na, sprendimai, dėl ko mes pasiūlėme dvi, du etapus, yra motivuojami ne vien tik techninės problemos, tai yra, tai yra tiesiog būdas, kuriuo komisija mano būtų teisinga eiti. Tačiau yra daug įvairių taisyklių, kurias būtų galima e, padalyti tą kiekį tarp įvairių valstybių narių. Ir galima pareikšti toms taisyklėmis įvairiausios kritikos. Dėl to, kaip traktuojami ankstyvėjai veiksmai, potencialas, įvairių valstybių narių suvaržymai, kaip traktuojamos salos ir panašiai. Jeigu pateiktume tokį pasiūlymą, tai nebūtų tai labai lengva padaryti vis tiek. Pone Thompson, tikriausiai išgirdote atsakymą jūsų klausimą, kai atsakiau ponai Cizel. Aš sutinku su jumis, kad galima suprasti, kad mes tyrinėjame ESCO rinką ir atsiūsime jums nuorodų į tas mūsų tyrimus. Mes norime geriau suvokti tą rinką ir didelė dalis e, patirties, su kuria susipažinome, yra iš Vokietijos, e, taip pat iš Danijos. Galėsime Jums pateikti savo duomenys. Na, ponas, pono ministro Roigulio pasakyti, mes taip pat e, suprantame, kad galima e, nerimauti dėl to, kaip struktūriniai fondai panaudojami. E, jie buvo skirti, tačiau nepanaudoti. Dėl to, kad tokia nuostata buvo įtraukta. E, per vidutinio laikotarpio peržiūros taisyklių pervertinimą. Ir struktūrinių fondų panaudojimas nebūtinai yra neteisingas, tačiau mes pritarėme, kad turime ieškoti sudėtingesnių, protingesnių būdų, o ne tų tradicinių. Ir jau pradedame tai daryti nedėlių mastu, pavyzdžiui, kai kalbame apie Europos energijos efektyvumo fondą, kuris dirba su bankais, siekiant geriau suprasti energijos taupimo rinką, su Leina projektu, kuris dirba su vietos valdžia, kad jos geriau suprastų bankus, sutelkiant e, lėšas į energijos taupimo projektus. Taigi šios idėjos galbūt prasiskarbs vėliau ir į struktūrinius fondus. Ponas Arnanas kalbėjo apie poveikį namų ūkiams, ypač žmonėms, kurie gyvena socialiniuose būstuose. Kaip žinote, socialiniai būstai ir patenka į pareigas pagal ketvirtą straipsnį. 3 e, procentus pastatų atnaujinti, bent jau socialinių būstų e, blokai. Tai yra taip pat susiję su klausimu, kurį kėlė ponas Piperis, man atrodo, dėl kašt, nuomininkų kaštų. Taip, mes matome naudos ir žmonėms gyvenantiems socialiniuose būstuose, jeigu gyventų uh, veiksmingesniuose, efektyvesniuose būstuose. Svarbus klausimas yra, kaip užtikrinti, kad išlaidos, kurių nepadengia energijos, energijos taupimo įsipareigojimai. Dauguma sistemų veikia per subsidijas, taigi tiekėjas iš savo pinigų teikia subsidiją tam, kad būtų galima pagerintas energetinis efektyvumas, tačiau nepadengia visų išlaidų. Tuomet žmonės, kurie turi pinigų, gali kažką padaryti, e, kas leistų jiems ilgą, ilgesnį laikotarpį sutaupyti pinigų, tačiau žmonės, kurie neturi pinigų, negali tuo pasinaudoti. tačiau gali atgauti, e, atgauti tas, na, tas išlaidas sumažinti per e, kainų sistemą. Taigi mes e, norime padaryti, kad taip sistema valdoma taip, kad būtų galima taupimų pasinaudoti ir žmonėms, kurie neturi pinigų, tai yra žmonėms, kurie gyvena socialiniuose būstuose. Pone Roiliai, patirtis rodo, kad ETS sistema ir davė daug naudos iš tikrųjų neatvedė prie didesnio veiksmingumo e, naudojant mineralinį iškastinį kūrą. Taigi mes tikėjomės, kad bus panaudota nu, geresnė technologija, pavyzdžiui, generuojant energiją iš dujų ir panašiai. Tačiau mes keliame klausimą, ar taip ir bus toliau per trečią ETS laikotarpį, Ir jeigu ne, tuomet siūlome grįžti prie konkrečių veiksmingumo reikalavimų tam sektoriui. Gali būti, kad ETS panaudos daugiau to potencialo, negu mūsų konservatyvus poveikia vertinimas rodo. Tačiau e, duomenys šiandien rodo, kad taip nebus, nors ir tikėjomės. E, Vokietijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės, e, atsiprašau, Danijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės, Italijos ir Flandrijos sistemos yra skirtingos ir ponia Ford, man atrodo, apie tai kalbėjo anksčiau. Jos visos veikia ir padeda taupyti. Yra įdomių panašumų, pavyzdžiui, nors kai kurios sistemos leidžia bendrovėms sutaupyti ne tik klientams, bet ir kitų bendrovių klientams tikrovė rodo, kad daugumas, e, dauguma naudos gaunama klientams tos konkrečios bendrovės. Taigi yra ryšys, yra potencialas sutaupyti, kai kalbama apie bendrovę tiekėją ir klientą. Pasiūsiu Jums tą informaciją, kurią turime apie tas įvairias sistemas. Jau minėjau socialinės pasiekmes tų energijos įpareigojimų. Reikia tos įpareigojimus kurti taip, kad nebūtų neigiamų pasiekmių, tai yra įmanoma. Junktinės karalystės sistema yra labai geras pavyzdys. Dėl socialinio būsto ir kas atsitiktų su 3 procentų kaštais. Tai yra susijęs su tuo, kaip padalysi kaštus ir e, naudą. Ir mes e, bandome žvelgti į šį aspektą. Pro protingi matavimo prietosai patys savaime e, duoda nedaug taupimo naudos. Jeigu tai bus susijęs su dažnesniu sąskaitų išrašymu, e, tai mums jų reikia, kad galėtume tai padaryti, tai, kad būtų dažniau, daugiau atspindime skirtumai tai tarp e, energijos nuvartojimo, tačiau patys matavimo prietaisai dar naudos neduos. Ponas Piperis sakė, kad struktūriniai fondai turi stumti e, technologinį progresą. Tačiau akivaizdu, kad bus diskusija apie e, balansą tarp įvairių dalykų. Tai bus daugiau politinė diskusija. Ir tikiuosi, kad paminėjau visus klausimus. Danke sehr. Es gibt noch Wortmeldungen. Kollegin Thompson. Ačiū. Dar Kolegos prašo žodžio, pane Tomson. Šalis, kurioms jau pavyko sumažinti energijos suvartojimą, ar toliau turėtų siekti jį mažinti. Ir apie kokį energijos taupimo potencialą kalbame, nes neseniai Danijos inžinierių asociacija pristatė savo ataskaitą, kurioje um, e, pristato būdus, kaip daugiau nei 30 procentų sumažinti energijos vartojimą. Galėtume juos pasikviesti ir paklausyti, kokių priemonių jie siūlo imtis. Ponas Glantė. Herr Vorsitzender, ich habe intensiv zugehört, es war sehr spannend, es sind sehr, sehr interessante Fragen gestellt worden. Mir Mes, äh, išgirdome suformuluotų labai įdomių klausimų ir aš turiu dar porą klausimų, išklausęs atsakymus. Neseniai e, buvau susitikęs su energijos, tiekėjų, energijos tiekimo įmonės atstovais ir kalbėjome apie tai, koks verslo modelis padėtų našiau naudoti energiją. Ir tas verslo modelis, kuris buvo pasiūlytas, yra štai koks jei iškyla sunkumų dėl finansavimo, ar taip pat iškyla klausimų dėl technologijų plėtojimo ir kaip tai atsilieps kainams, ypač kalbant apie boilerius, jeigu reikia refinansavimo arba kalbame apie dešimties metų sutartis sudaroma su dujų tiekėjais ir kaip tai bus, reglame, kaip tai bus reglamentuojama naujame komisijos pasiūlyme. Kitos įmonės taip pat domėjosi išmaniaisiais tinklais ir, ir skaitikliais, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ar tai bus pripažįstama ir ar tai kažkaip atsilieps tai kokios nors įtakos sąskaitoms? Uh, so I think it was a, an, an interesting and, and fascinating debate this morning. Uh... Iš tikrųjų vyko iš tikrųjų nepaprastai įdomios diskusijos ir joms artėjant į pabaigą noriu pabrėžti vieną dalyką. Reikia nepamiršti platesnės, platesnio konteksto mes svarstome teisės aktą, kuris gali padėti užsitikrinti didesnį energetinį nepriklausomumą, kuris padėtų sulaikyti lėšas ES erdvėje. Tačiau tai taip pat direktyva, kuri verčia mus ieškotis novatoriškesnių priemonių. Ir ta prievolė taupyti energiją, ji įvesta Prancūzijoje, Italijoje, Junktinėje karalystėje. Ir tai yra taip pat novatoriška nauja priemonė ir ekspertai mano, kad ji gali padėti sutaupyti pigiau mažesniais kaštais nei iki šiol pavyko vyriausybinėmis programomis. Netgi Vokietijoje. Kad pasipriešinta pasiūlymui, kad vyriausybė dar pusantro milijardo e, finansuotų tokias iniciatyvas. Taigi, atrodo, kad netgi vyriausybės e, biudžetas nėra bedugnis. Ir būtų įdomu, jeigu net ir Vokietijoje būtų įvesta tokia prievalė taupyti energiją tačiau, aišku, dėl to dar neprimėme sprendimo. Dar vienas dalykas. Žinome, kalbame apie senoviško modelio pramonę, e, novatorišką pramonę, senesnius, pasenusius verslo modelius, novatoriškus verslo modelius, tačiau mes išgyvendami krizę, bet neabejotinai pirmenybę turime atiduoti no, no, novatoriškiams sprendimams, naujovėms. Ir Man atrodo, kad galime rinktis tokį požiūrį pasiūla pagal paklausą. Tai būtų gal protingiausia. Taigi siūlau toliau dirbti šioje srityje, bet nepamiršti konteksto. Reikia sutaupyti 200 milijonų tonų naftos ekvivalentų ir mums reikia užtikrinti, kad patvirtintas teisės aktas būtų veiksmingas. Taigi, jeigu vienoje srityje mūsų siekiai yra na, netokio plataus užmojo, tai tą, tą užmojį turi, turime kompensuoti e, siekdami didesnių tikslų kitose srityse. Pirmininkas, ačiū, gal norite pakomentuoti, ką tik išsakytas mintis. Manau, kad pono Thompsono ir pono Turmeso komentarai iš tikrųjų nėra klausimai. Po, pone Glanter, dešimties metų sutartys yra svarbus dalykas, tačiau apie tai nekalbama šiame pasiūlyme. Uh, kalbant apie boilerių kainas. Europos boilerių srities reglamentai yra labai pasenę, ten nekalbama apie ekologinį dizainą, mes norime paskatinti našiausių, pažangiausių boilerių naudojimą ir netrukus pateiksime e, reglamentą susijusiu su ekologiniu dizainu. Ir noriu pasakyti taip pat, kad boilerių, ypač našiausių boilerių kainos dabar tikrai sumažėjo. Pirmininkas, ačiū. Manau, mums pasisekė, kad mes turime tiek daug laiko šiandienos posėdžiui. E, mes aptarėme išsamei daugybę klausimų, nes mūsų darbo atvarkė nepernelyg apkrauta šiandien. Kolegos turėjo galimybę užduoti tikrai išsamius klausimus. Jeigu neišgirdote tik laukto atsakymo galite atsiųsti klausimus raštu ir sulauksite atsakymų raštu. Ir visa informacija susijusiu su poveikio vertinimo ataskaita e, bus e, išsamei išanalizuota. Ačiū. Išnagrinėjome trečią darbo tvarkės punktą, dabar perėmėme prie kito darbo tvarkės punkto. Okay. Meine Damen und meine Herren, es geht munter weiter. Ponios ir ponai, einame toliau. Taip. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Wir kommen jetzt zum Punkt 4. Es geht um Mitteilung der Taigi, ketvirtas darbotvarkės punktas. Komisijos pranešimas tarybai ir parlamentui, regionų komitetui apie atvirą internetą Europoje. Matau, kad salės sparčiai tuštėja, sako pirmininkas, kaip sutarta dėl šio komunikato teikiamas klausimas žodžiu, taip pat rengiamas rezoliucijos tekstas. Daug čia pasakoti nėra ko. Svarstome, galime svarsyti pagal paspartintą procedūrą, kad turėtume daugiau laiko ir jeigu pageidautumėte, pirmiausia paprašytume kalbėti komisiją, kad būtų pristatytas pats komunikatas. Taigi, siūlyčiau pakomentuoti šį komunikatą ir paskui e, aptarsime. Pone Roilė, ačiū už mums suteiktą žodį. Šis komunikatas paskelbtas pavasarį. Dabar e, renkame informaciją ir faktus ir laukiame, kad valstybės narės užbaigtų gyventi 2009 telekomų paketą, nes ne visos dar tai padarė. Taip pat, žinoma, analizuojame IMCO parengtą studiją. Taigi, tokia taip atrodo situacija. Äh, Ačiū. Pone Madurela, žodis jums. Gracias, presidente. Muy brevemente. Nosotros sí que estamos de acuerdo con el. Ačiū, pirmininkė. Trumpai. Mes pritarėme suformuluotam klausimui dėl puikiai suprantamų priežasčių. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją. Šis rezoliucijos projektas turėtų būti komentuojamas mano kolegos, kurio dėja šiandien nėra, atsiprašau jo vardu, bet aš <clears throat> norėčiau išsakyti kai kuriuos pastebėjimus, vertinant tą rezoliuciją. Visų pirma, <clears throat> kalbant apie konstatuojamosios dalies punktus. D punktas mm, galėtų būti suformuluotas tiksliau, kalbant apie BERIK institucijos kompetencijas. E punkte norėtume žodžius tarptautinis mastas pakeisti e, tarp valstybinių mastų. Ir nu, turiu keletą pastabų straipsniams. Antras punktas. Nemanau, kad reikėtų taip kategoriškai suformuoluoti tekstą ir manau, kad čia minima, an, minima analizė išanalizavo ir pramonė sektorius ir nevyriausybinės organizacijos. Septintas punktas. Mums nepatinka žodis reasonable angliškai, protingas, išmintingas, norime, kad jis būtų pakeistas kuo nors kitu ir norime, pri, siūlome papildomų keletos punktų tekstą šiai e, rezoliucijai. Visų pirma, norime, kad joje būtų nuostatos dėl prievolės internetą naudoti geriausiems tikslams, kad tai būtų prievolė numatyta interneto paslaugos teikėjams. Taip pat norime, kad būtų numatyta, numatytos laisvės garantijos. Taip pat interneto rinka. Interneto rinkoje dalyvauja dvi suinteresuotos pusės ir galiausiai norime, siūlome punktą, kur būtų kalbama ne tik apie interneto, nu, apie tinklo neutralumą, bet apie neutralumo įrankį, priemonės, kad e, čia turiuomenį ir išmaniuosius telefonus, kad tai apimtų ne tik ir, ir kompiuterinę įrangą įvairias aplikacijas. Taigi, pirmininkė, mes norėtume, kad šie klausimai būtų panagrinėti ir mes esame pasirengę dėrėtis dėl to. Ponas Nistelrojus. Eh, eh, Trumpai, mm, šis dokumentas varstamas. Vyksta svarstymai įtrė komitete ir džiaugiamės, kad pateikėte informacijos Žinau, kad stengiatės nepamiršti, kokiame kontekste tas pasiūlymas yra svarstomas. Galbūt reikėtų, galėtume išsiaiškinti keletą dalykų. Būtų įdomu išgirsti, kokių rezultatų būtų pasiekta konsultacijose, ar yra kokiuose nors šalise ta tema teisės aktų ir kaip, ar, ar jie pasiteisina. Ar nėra taip, kad vienoje šalyje pasirinktas m, mm, paslaugos tiekėjų ir vartotojų darbo metodas labai skiriasi nuo kitos šalies tradicijų. Taigi tokia apžvalga būtų tikrai įdomi, mastant apie teisės aktą Ir Taip pat reiktų vengti situacijos, kurioje e, pas, interneto paslaugos teikėjai galėtų prašyti didesnio mokesčio iš šią paslaugą. Taip pat reiktų pasidomėti, koks būtų poveikis kai kuriuose valstybėse narėse. Reikėtų parengti tarpinę um, situacijos vertinimo studiją ir, ir, tai galėtų, ir tai turėtų būti mūsų tolesnio darbo atspirtimi. Uh, yra, egzistuoja verslo pelno modeliai, yra įmonių, kurios investuoja į internetą, bet jos tai daro tam, kad gautų iš to naudos. Manau, kad mes tai turėtume panagrinėti ir peržiūrėjęs tekstą darau išvadą, kad reikia atsitikti atsižvelgti, panagrinėti teisės aktus, kurie jau galioja valstybėse narėse, reiktų juos panalizuoti. Aš manau, kad einame tinkamą kryptimį, sakome, kad nere... konstatuojame, kad ne, ne, ne, reikia vengti perteklinio reglamentavimo, tačiau reikia vertinti tuo, tas nuostatas, kurios jau galioja. Yeah. Thank you. Okay. Herzlichen Dank. Damit sind die Wortmeldungen jetzt erschöpft. Ich würde Sie. Ačiū atrodo, jau visi prašė žodžio pasisakė. Todėl dabar kreipiuosi, raginčiau jūs teikti pasiūlymus man, mums, šiam tekstui. Nebejoju, kad kiti komitetai teiks savo pasiūlymus, žinau, kad imto komitetas tuo duomisi. Taigi mums reikia numatyti šiek tiek laiko. 28 rugsėjo e, vidurdienis. 20, atsiprašau, rugsėjo vidurdienis iki tos datos reikia pateikti pasiūlymus pakeitimams. Klausimai. Viskas, e, man atrodo, čia tvarkoje. Klausimus žodžiu aptarėme ir iki rugsėjo 20 vidurdienio reikia pateikti visus klausimus ir spalio mėnesį baigsime to dokumento svarstymą. Jei taip, ačiū visiems už, už indėlį, už dalyvavimą pasirengime ir už pasisakymus šiandien. Okay, next. Next, Nummer 5, Halbzeitüberprüfung des Rahmens. Toliau penktas punktas. Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams plėtra ir naujovėsiams programos laikotarpio vidurio peršą. Busik. Okay, dann würde ich äh, als ersten jetzt der Kommission, wenn Sie einverstanden sind, das Wort geben, damit wir hier. Jeigu nieko prieš, pirmiausia, suteiksiu žodį komisijai kad e, gautume šiek tiek daugiau informacijos apie rezultatus. Pone Barova. Good morning, ladies and gentlemen. So I will show to... Labas rytas, ponios ir ponai. Aš Jums pristatysiu dokumentą, kurį Europos komisija paskelbė rugsėjo 10, rūpiučio 10 dieną šiais metais. Tai yra valstybės pagalbos moksliniams tyrimams plėtrai ir naujovėms programos laikotarpio vidurio peržiūra. Aš trumpai galėčiau prisiminti, kad mokslinio tyrimų plėtros ir naujovės politika yra skiriama ypatinga reikšmė. Tai yra Europa 2020 strategijos esminis elementas, ten iškelti labai aiškus tikslai. 3 procentų Europos BVP skirimas e, mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimui. Be to, Europa inovacijos yra vienas iš Europa 2020 prioritetinių iniciatyvų. Taigi, kasgi yra ta programa, apie kurią šiandien kalbame? Čia išaiškintos sąlygos, kurių valstybės narės turi laikytis, teikdamos valstybės pagalbą mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų kūrimui. Taigi, E, tas sąlygas mes įvardiname kaip pamatinės sąlygas, kad valstybės narės žinotų, kaip lėšos turi būti paskirstamos. Ir be abejo, tai turi būti naudinga vidaus rinkai. Ši programos versija buvo priimta galvojant apie platesnį valstybės pagalbos reformą, vadinamąjį valstybės pagalbos veiksmų planą, paskelbtą 2005 metais Europos komisijos. Jos tikslas buvo uh, E, tikslingiau nukreipti valstybės pagalbą horizontaliesiams tikslams, būtent moksliniams tyrimams plėtrai ir naujovių kūrimui, taip pat aplinkos apsaugai, regionų plėtrai ir panašiai. Ir vienas iš šios reformos tikslų buvo e, sustiprinti ekonominį pagrindą valstybės pagalbai. 2007 m. sausio mėnesį buvo patvirtinta mūsų dabar uh, aptariama programa ir ten buvo numatytas laikotarpio vidurio peržiūra. Taigi tas laikotarpio vidurys yra būtent dabar. Apie ką čia kalbame? Pirmiausia, apie padėties įvertinimą. Bus įvertinama dabartinės programos įgyvendinimo būklė. Čia mes nieko nekeisime, tik įvertinsime padėtį. E, Mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų programos peržiūra prasidės šį rudenį, taigi e, lieka dviejį metai iki jos pabaigos, nes programa galios iki 2013 metų galo. Europos komisija nori pradėti labai plačias konsultacijas su visuomenė jau šį rudenį ir tos konsultacijos vyks e, anketos pagrindu. Dabar norėčiau šitą pasakyti apie pol oficialiąją politiką moksliniams tyrimams plėtrai ir inovacijoms. Svarbu prisiminti, kad valstybės pagalba yra tik vienas šios politikos elementų. Valstybės narės gali priimti ir kitas pagalbos ir paramos priemonės, kurios nesu, nėra traktuojamos kaip valstybės pagalba, pavyzdžiui, bendrosios priemonės taikomos visoms bendrovėms. Arba valstybės gali priimti kitas politikos iniciatyvas, tokias kaip, pavyzdžiui, žinių partnerysčių kūrimas. E, taigi ši valstybės pagalbos programa yra tik vienas iš e, mokslinių tyrimų politikos elementų. Keliamas klausimas, ar valstybės pagalba yra suderinama su vidaus rinka. Jeigu valstybės pagalba nori padidinti mokslinio tyrimų plėtros inovacijų lygį neiškraipydama rinkos, e, tai ji nepažeidžia bendrųjų interesų. Svarbu užtikrinti subalansuotumą. Dabartinė programa, kai ji buvo priimta 2006 metais, sudarė daugiau galimybių valstybėms narėms paremti mokslinius tyrimus ir inovacijas, be to įvedė į nauj, pagalbos naujovėms, inovacijoms koncepciją. Europos komisija e, nori, kad e, programa būtų vertinama pagal tai, ar ji neiškraipo vidaus rinkos. Taigi yra numatyti dviejų, du vertinimo būdai. Pirmiausia, įprastinis vertinimas pagal įprastas visiems pažįstamas priemonės ir antrasis vertinimas detalesnis, kai atsižvelgiama į galimą riziką e, konkurencijai, kad ta konkurencija gali būti iškraipyta. Surinktieji duomenys rodo, kad programa pasiteisino, nes e, vidutinės išlaidos valstybės pagalbai moksliniams tyrimams ir plėtrai naujovėms padidėjo įsigaliojus pagrindų programai 2007 metais. Be to yra supaprastinami toliau uh, valstybės pagalbu, pagalbos kri, tiekimo kriterijai. Uh, nes 2008 metais buvo priimtas atitinkamas reglamentas ir labai daug priemonių numatytų pagrindų programoje buvo perkeltos ir į naująjį reglamentą, kurį mes vadiname GBR reglamentu, GBR. Ir e, ten numat, reglamente numatytos priemonės leidžia valstybėms narėms paremti investicijas į mokslinius tyrimus ir naujoves iš anksto neinformuojant Europos komisijos. Žinoma, tai labai svarbu supaprastinant valstybių narių darbo procedūras, e, stengianti suteikti valstybės pagalbą moksliniams tyrimams ir naujovėms. Porą žodžių dėl patirties, kurią mes sukaupėme, analizuodami atskirus atvejus. Iš esmės matėme, kad dabartinė pagrindų sistema yra naudinga e, tikslingiau nukreipiant valstybės pagalbą. Vadinasi, e, ta pagalba e, dabar suteikiama projektams, kurie pasiteisina rinkoje. Buvo priimtas reglamentas dėl grupinių išlygų kuris taip pat yra taikomas ir valstybės, e, kurios nori taikyti išlygą, sakydamas taisyklės, gali tą išlygą pasinaudoti. E, paaiškėjo, kad e, programa turėjo teigiamo poveikio, nes rečiau kada valstybės pagalba dabar yra suteikiama tokiems projektams, kurie rinkoje nepasiteisino ar žlugo. O neigiamas dalykas yra tas, kad šiuo metu e, pagalba moksliniams tyrimams e, e, ir naujovėms vis dar neretai yra suteikiama pasinaudojant mano minėtą reglamento išlygą. Ką galėčiau pasakyti kaip išvada? Ateityje, peržiūrint šią mokslinio tyrimų ir naujovių programą, reikės atsižvelgti į šio vertinimo išvadas ir turėsime pasiaiškinti ir geriau interpretuoti dabartinės nuostatas. Kaip e, žinote, klausimai dėl interpretavimo yra ir jums išsiuntinėti ir mes turime juos aiškiau apibrėžti. Europos komisija toliau šiuo klausimu dirbs Reikėtų atsižvelgti į naujai išskylančias problemas ir sritis. Pavyzdžiui, vis daugiau uh, vaidmens e, yra suteikiama uh, naujoms technologijoms, įgalinančioms technologijoms. Ir mes suprantame, kad apie tai mūsų išvadose bus kalbama. Be to, E, programoje numatytų galimybių valstybės narės dar neišnaudojo iki galo. Vadinasi, veiksmingas pagalbos e, priemonės dar nepasiekė e, numatyto lygio. Reikėtų pasiaiškinti, kodėl taip yra atliekant šią peržiūrą. Be to, laivų statybos E, sistema turi būti peržiūrėta. Šiuo metu e, laivų statybos pagrindų programa yra peržiūrima. Iki šių metų galo turėtų būti parengtos išvados. Komisija pateiks pasiūlymą ir laivų statybos inovacijos turės būti įtrauktos į e, mokslinio tyrimų ir nau, plėtros ir naujovių programą. Kaip jau sakiau, rudenį bus pradėta peržiūra ir Europos komisija mielai jūs informuos apie pagrindinius peržiūros etapus ir vėliau jums suteiksime mm, naujausią informaciją šioje srityje. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Madurell. Labai ačiū, ponia Madurell. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijai ir noriu užduoti keletą klausimų apie kai kuriuos vertinimo dalykus. Pirmiausia, komisijos dokumente sakoma, kad komisija rado problemų mm, šioje sistemoje. kai kuriuose sektoriuose, kur reikia priimti greitus sprendimus apie naujoves ar e, didelės investicijas. Esu įstikinusi, kad komisija apie tai puikiai žino ir apie tai kalbėsime, kai peržiūrėsime šią sistemą 2013 metais. Tačiau norėčiau paklausti komisijos, ar jau turi minčių, kokiu reikės pakeitimų padaryti, kad šios problemos būtų išspręstos mano minėtais atvejais. Antras klausimas yra taip pat susijęs su komisijos darbo dokumentu. 10-12 metais 90 procentų valstybės paramos e, buvo skirta didžiausiams bendrovėms, didelėms bendrovėms, o mažos ir vidutinės įmonės gavo e, likusius 10 procentų turint galvoje, kad mažos ir vidutinės įmonės yra svarbios Europai. Ir tai sudaro 20 procentų visų bendrovių ir, yra, ir sudaro didžiąją darbo rinkos dalį. Reikia priemonių supaprastinti sistemai. Na, komisija tas priemonės paminėjo. E, susijusias su valstybės parama ir kitomis paramos formomis. Tačiau ar nemanote jau keista, kad yra per didelė administracinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms ir kad detaliau reikėtų apie tai pagalvoti, kad būtų galima daugiau padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galiu vėl suteikti žodį komisijai, kad atsakytų į klausimus. Taip, prašom iš esmės, ką sakiau, tai yra, kad dėl pirmojo klausimo, dėl to, kokiu reikėtų pokyčių naujovių dalyje, kaip minėjau, pradėsime viešas konsultacijas šį rudenį. Per anksti kol kas būtų dabar e, teikti kokias idėjas. Aišku, jau turime šiokių tokių uh, idėjų, kai gauname klausimų apie kai kurių straipsnių interpretavimą, tačiau e, viešos konsultacijos yra labai svarbios, nes tuomet gauname informacijos iš valstybinarių, suinteresuotų šalių. Šiuo metu manau, kad negalime pateikti konkrečių idėjų dėl mažų ir vidutinių įmonių. Čia taip pat galime detaliau aptarti šią problemą. Žinome, kokios svarbios yra mažos ir vidutinės įmonės. Žinoma, ši sistema numato pagrindinės sąlygas, kurias gali panaudoti valstybės narės, tačiau kaip tai panaudojama valstybės narėse yra jų atsakomybė, kaip jos išleidžia pinigus, kokiems tikslams ir kokias priemonės e, jos prioritizuoja. Kaip minėjau, yra kitos paramos priemonės, kurios gali būti skirtos moksliniams tyrinimams ir inovacijoms ir mažos ir vidutinės įmonės gali pasinaudoti platesnėmis bendromis priemonėmis, kurios nelaikomas e, valstybės parama. Žinoma, šią, šį aspektą galima e, dar detaliau tyrinėti, tačiau valstybių narių iš esmės atsakomybė yra, kaip panaudoti na, šį finansavimą, šią paramą. Ačiū. Labai ačiū už atsakymą. Dabar jau niekas nenori pasisakyti. Taigi, galiu baigti šio klausimo aptarimą prie kitų klausimų nėra nieko. Taigi kitas posėdis įvyks rugsėjo 19 dieną ir tikiuosi jūs visus išvysti tada vėl. Ačiū, posėdis baigtas.